vasario 18-19 dienomis. E, sveikinu atvykusi ir suteikiu iš karto žodį tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui. Prašau. Danke. President. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pastarojoje Europos vadovų taryboje dirbti nebuvo lengva, tai buvo sudėtingiausias posėdis per visą mano darbo karjerą. Mes suradome bendrą sprendimą, tačiau tikrai išbandymai dar mūsų laukia. Renks referendumą dėl to, ar likti ES ar ne. Tik Britanijos žmonės galės priimti sprendimą. Taip ir turi būti. Mesgi iš savo pusės tik tai stengiamės susitarti su Junktinė karalystė, tikėdamėsi, kad ji liks Europos Sąjungoje. 28 valstybių ir vyriausybių vadovai vienbalsiai susitarė ir patvirtino susitarimą su Junktinė karalystė. Sprendimas dėl naujų nuostatų atitinka sutartis ir Europos Teisingumo teismas negalės panaikinti šių nuostatų. Bet tas susitarimas įsigalios tik tuo atveju, jei Britanijos žmonės balsuos už narystę ES. Jei jie nuspręs palikti ES, tuomet tas susitarimas nustos galioti. Mes susitarėme De, a, taip, kad susitarimas nepažeistų pagrindinių ES vertybių, nediskriminavimo principų ir judėjimo laisvių. Ir taip, kad nebūtų pakengta e, ekonomikos ir pinigų sąjungos plėtrai. Jei būčiau turėjęs kokį nors abejonį dėl to susitarimo, nebūčiau jo siūlęs. Nepaisant daugybės sunkumų, valstybių ir vyriausybių vadovai vis dėlto nusprendė dėrėtis. Dėl to, kad mes žinojame, kad e, situacija yra labai sudėtinga, nes, vis, e, nes nuo Junktinės karalystės pasirinkimo priklausys Europos geopolitinė situacija. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos pirmininkui pono Junkeriui ir jo visai komandai, su kuriais mes bendradarbiavome viso proceso metu. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento dėrybininkams, kurie taip pat dalyvavo dėrybose labai veiksmingai. Jie labai veiksmingai prisidėjo prie to, kad mes pasiektume savo tikslų. Esu visiškai įsitikinęs, kad Europos parlamentas turėtų visapusiškai dalyvauti šiame procese. Aš niekuomet nepamiršiu mūsų labai svarbių darybų su pirmininku ponu Šulcu, su ponu Verhofštatu ir pon, su ponu Gualtieri ir ponu Broku. Būtent jūsų pastangų dėka. Susitė, šiame susitarime atsižvelgiama į visos ES interesus. Be jūsų pagalbos mes nebūtume galėję pasiekti šio susitarimo. Dar kartą Jums dėkoju. ES laikysi, e, atsižvelgs į Britanijos žmonių sprendimą. Jei dauguma balsuos už išstojimą iš ES, tuomet tai ir įvyks. Europa pasikeis tuomet visiems laikams ir pasikeis į blogąją pusę. Be abejo, tai yra asmeninė mano nuomonė. Ministras pirmininkas ponas Cameronas e, bendruomenių rūmose pirmadienį pasakė, kad dabar nėra tinkamas laikas mums vakal, skaldyti vakarų pasaulį. Būtent todėl aš dariau viską, kad mes užkirstume tam kelią. Antra vertus, jei Junktinė karalystė nuspręs likti ES, tuomet aš tikiuosi, kad šis parlamentas taip pat užtikrins, kad nuostatos, dėl kurių mes susitarėme, bus perkeltos į e, teisės aktus ir įsigalios taip, kaip yra numatyta. Gerbėjai Europos parlamento nariai. O dabar norėčiau pakalbėti apie migracijos krizę. Vadovai susitarė, kad mūsų bendras veiksmų planas su Turkija tebėra mūsų prioritetas ir turime padaryti viską, kad jisai sėkmingai būtų gyvendintas. Tai iš esmės reiškia, kad uh, reikės sumažinti migrantų srautus, nes atvykstančių migrantų skaičius tai lieka labai aukštas. Todėl mes rengėme susitikimą su Turkijos atstovais ir jis įvyks kovo 7 dieną. Vadovai taip pat kalbėjo apie tai, kaip galima būtų bendromis jėgomis spręsti šią krizę. Pirmiausia, mums e, reikia pasirinkti vieną planą. Tikrai ne nepasiteisina įvairių veiksmų planų idėja. Turime pasinaudoti įvairių požiūrių sintezę. Neturime kitos alternatyvos, turime turėti aiškę bendrą Europos perspektyvą. Galiausiai ne viskas priklausys nuo sprendimų priimtų Bruselėje. Daug kas priklausys ir nuo sprendimų, kuriuos pri, priims nacionalinės vyriausybės. Turime tai suprasti ir pripažinti, bet kartu turime gerinti koordinavimą priimant šiuos sprendimus. Europos Sąjunga yra skirta tam, kad mes visi galėtume bendradarbiauti. Ir paskutinis dalykas. Mes turime laikytis taisyklių ir teisės aktų, kuriuos mes visi kartu patvirtinome. Tai pasakytina ir apie sprendimus dėl migrantų perkelimo ir dėl sprendimų, kurie turėtų leisti mums sugrįžti prie tos e, situacijos, kad visos šiandieno erdvės valstybės taikytų tinkamai šiandieno erdvės taisyklės. Mes turime atkurti šiandieno erdvę. Tam reikės ir pinigų, ir laiko, ir politinių pastangų. Gali būti taip, kad kai kurios šalės ne, nesugebės susitvarkyti su joms tenkančia našta, bet ES turi joms padėti. Mes turime padaryti viską, kad Šengenas būtų sutvirtintas o, o, ir užkirsti kelią tam, kad jis žlugtų. Šengeno erdvės ateitis bus vienas iš pagrindinių klausimų, apie kurį vadovai kalbės kovo 7 dieną. Antra, mes susitrėme, kad mes ir toliau turime teikti humanitarnę pagalbą Sirijai ir Sirijos pabėgėliams, kurie šiuo metu yra įsikūrę regione. Mes džiaugiamės, kad Londone įvyko konferencija ir tenai du trešdaliai visos humanitarnės pagalbos įsipareigojimų buvo pasiūlyta iš ES pusės. Buvo nuspręsta 2016 metais 3,3 milijardo eurais papildyti anksčiau jau pažadėtą pagalbą Turkijai. Mes turime sutelkti savo pastangas ir mes kalbėsime apie tai didžiojo 20-ko ir didžiojo 7-ko susitikimuose, kurie vyks šiemet. Ir aš norėčiau paraginti visų neprarasti vilties šiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Mes e, išgyvename labai pavojingus laikus. Ir mes visi turime sutelkti savo pastangas ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite mus. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar Europos komisijos vardu kalbės Šanas Klaudas Jumbris, komisijos pirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, su savo kolegomis Britais E, diskutavome ilgai. Tai buvo ilga diskusija, užėmė laiko, nelengva, tačiau galiausiai visi kartu su 27 valstybėmis narėmis ir Jungtinė karalystė nusprendėme, kad Europa gali priimti sprendimus net tada, kai situacija yra labai sunki. Čia norėčiau ypatingai padėkoti ponui Tuskui, kuris labai draugiškai dalyvavo tose, tose diskusijose ir labai elegantiškai jų metu laikėsi. E, lygiai taip pat e, norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui ponui Šulcui ir visiems šerpams vadinamiesiems, be kurių pasiektas rezultatas, ko gero, nebūtų buvęs toks, kokį šiandien mes jį turime. Pasiekime sutarimą su jungtinė karalystė ir jungtinės karalystės ministras pirmininkas gavo daugiausia to, ką galėjo gauti. Valstybės narės jam pasiūlė tiek, kiek maksimaliai galėjo pasiūlyti. Ir galėtume pasakyti, kad tas susitarimas yra gerai subalansuotas, yra išlaikyti ES pagrindiniai principai ir kad yra atsižvelgta į Junktinės karalystės išreikštus pageidavimus, susirūpinimą kairius atvejais ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad Junktinės karalystės žmonės istorijoje nekarta rodė savo drąsą ir ryštą, dabar galės taip pat e, ryštingai pritarti e, tam sutarimui ir kad Junktinė karalystė liks Europos Sąjungoje. E, tikėkime, kad žmonės patvirtins tą mūsų rastą sutarimą, taryba ir komisija priims teisinius teisės aktus, buvo rastas sutarimas dėl socialinių aspektų kai kurių su Jungtinė karalystė, bet prie to dar turėsime progą grįžti, kai bus pateikti Europos komisijos teisės aktai šią temą. Mes suprantama pastarosios, pastarojo tarybos posėdžio metu diskutavome ir apie pabėgėlių klausimus. Be abejo, jūs pastebėjote, kad taryba patvirtino tai, dėl ko jau buvo iš principo susitarta praeitį. Dabar reikėtų, kad tai, kas buvo nuspręsta, būtų tinkamai įgyvendinta. Būtent dėl to kovo 7 dieną taryba vėl rinksis į posėdį, diskutuosime tik su kolegomis iš Turkijos, bet ir su kitais aš 28 valstybių ir vyriausybių vadovais, kad būtų galima nuspręsti, kaip e, siekti pažango šio klausimu toliau ir kuo greičiau. Taryba labai aiškiai nurodė, kad Tik Europos lygmens sprendimas gali būti tinkamas pabėgėlių problemams spręsti. Nacionaliniai sprendimai šiuo atveju daugiau yra trukdžiai negu išeitis. Europos komisija dabar yra pradėjusi ginčą su Austrija. Tai yra ta šalis, kuri man labai miela šiaip. Bet nereikėtų, kad Austrija įsivaizduotų, kad griebiamasi kažkokių kolektyvinių veiksmų prieš ją. Mm, aš tikrai žaviuosi tuo, kaip Austrija pastaraisiais metais garbingai laikėsi įsipareigojimų priimti pabėgėlius. Ir tikėkime, kad galiausiai visos situacijos bus išspręstos sėkmingai. Dėkoju, ponė pirmininkė. E Dėkoju. Dabar EPP pirmininkas Manfred Weber. Pone pirmininkė, mėly kolegos Padėtis, kurioje dabar atsidūrė Europa po įvykių Ukrainoje, Sirijoje ir kitur, turint omeny, kad Putinas dabar vykdo nacionalistinę politiką, turint omenyje, kad ekonomika auga lietai, kad e, labai daug jaunimo neranda darbo ir perspektyvų, turint omenyje visą tokią padėtį, aš e, manau, kad yra pakankamai sunku. Ir, ir vis dėlto turime konstatuoti, jog e, per vadovų tarybos posėdį daug laiko buvo skirta Londono City klausimams. Ir dėl to aš noriu paklausti, ar tikrai mūsų prioritetai, kuriuos renkamės, yra teisingi. Aš suprantu, kad e, Junktinė karalystė turėjo specifinių reikalavimų ir mes turėjome apie tai diskutuoti, tačiau e, ir beje konstatuoju, kad e, aišku, puiku, kad pasiektas geras rezultatas ir turime, ir turime džiaugtis dėl to rezultato. Ponas Cameronas grįžo namo pasiekęs puikių rezultatų ir kaip EPP frakcija mes pasisakome už tokį rezultatą, tačiau kita vertus labai aiškiai pareiškėme, jog jeigu Junktinės karalystės piliečiai pasisakys už likimą e, Europos Sąjungoje, tai e, tuomet EPP bus patikimas partneris įgyvendinant susitarimo turinį. Tad ir, ir tuomet mes e, gerbsime tą rezultatą. Tačiau jeigu e, referendumo metu Britai pasakys ne, tai turėtume vis dėlto Britanijos piliečiams priminti, jog tas susitarimas nebegalios ir tuomet EPP nuomonė nebebus jokių vėlesnių dėrybų dėl to. Jeigu bus pasakyta ne. Dabar vyksta diskusijos dėl Brexit. Aš e, girdėjau pona Farage sakant, jog Junktinė karalystė gyvens geriau, jeigu išeis iš Europos. Ir kodėl, tada kyla klausimas, kodėl Vokietijoje yra toks didelis augimas, bet Vokietija juk yra Europos Sąjunga. Ir, ir kodėl kitos valstybės e, nori bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Ponas Faražas minėjo taip pat užsienio kovotojų skaičius, Tačiau čia turėtume remtis Europolo duomenimis. Žinome, jog Junktinėje karalystėje iškiltų saugumo problema, rimta problema, jeigu Junktinė karalystė išeitų iš ES. Tad aš manau, kad ponas Farage sako klaidinančių daug dalykų. Ponas Putinas ir teroristai bus pasiekę savo tikslą, jeigu Junktinė karalystė vis dėlto išeis iš ES, nes Putino e, tikslas buvo suskaldyti. Todėl aš manau, kad e, mes turime pakviesti Junktinės karalystės piliečius būti solidariais ir kartu žengti į priekį tokiu metu, kuomet iškyla tiek daug iššūkių, be kitako saugumo iššūkių. Susiskaldžiusi Europa bus silpnesnė Europa negu vieninga. Todėl tas uh, Mano kvietimas yra visų pirma kvietimas kartu statyti mūsų ateitį. Kaip komisijos pirmininkas sakė, jog tai, kas buvo nuspręsta, jau yra patvirtinta, tačiau savo raštu aš konstatuoju, jog vis dėlto yra dar daug nacionalinio egoizmo ar partinio egoizmo. Aišku, mes turime džiaugtis tuo, kad yra siekiama padaryti e, saugesnės mūsų išorinės sienas. Tačiau Sirijos pabėgėliai bėgantis iš Alepo neturi būti palikti Turkijos pasienyje. Graikijos siena neturi būti uždaryta, tai prieštarautų mūsų kontinento humanitariniams įsipareigojimams. Viena vertus mes turime didinti išorinių sienų saugumą, tačiau kita vertus turime teikti pagalbą pabėgėliams. Ir dabar būtent yra laikas veikti konkrečiai. Deks mano fondas prieš e, keletą dienų paskelbė labai įdomaus tyrimo rezultatus. Buvo apklausti piliečiai ir tas tyrimas rodo, jog 97 atsiprašau, 79 procentai piliečių nori, kad būtų išlaikytas e, e, laisvas judėjimas ir tarp jų Tad e, Europos piliečiai yra daug protingesni negu dauguma politikų, turintumėnie tokius rezultatus. Herr Weber, der Abgeordnete Carver wollte Ihnen eine Ponas Kala nori pateikti klausimą, prašom. Ačiū, ponė Weberi. Gal jūs galėtumėt pakartoti tai, ką jūs sakėte? Jūs sakėt, kad dėrėtis iš naujo nebus įmanoma, kai kam Britanijoje atrodo, ir jie tą teigia žmonėms, kad po referendumo, tai ypač jei rezultatas bus neigiamas, galima bus sugrįžti prie darybų stalo ir vėl pradėtis dėrėtis dėl Junktinės karalystės narystės sąlygų Europos Sąjungoje. Gal jūs galėtumėte dar kartą patvirtinti, kad tai nebus įmanoma? Wenn Sie eine, wenn Sie eine Klarstellung brauchen von dem, was ich bereits gesagt habe, weil ich es ja bereits ausgeführt habe. Aš galiu patikslinti tai, ką aš jau sakiau pasiūlymas yra pateiktas, tai yra pasiūlymas, kurį nagrinėja abi pusės, siekdamas kompromiso ir turime į tai žiūrėti būtent, būtent kaip į tokią situaciją. Abi pusės dėjo pastangas, pateiktas pasiūlymas ir dabar Junktinės karalystės piliečiai priims sprendimą. Mes tikimės, kad ponas Cameronas uh, ves Junktinės karalystės piliečius į bendrą mūsų ateitį. Tačiau jeigu atsakymas bus ne, tuomet nebus e, kitų darybų. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vadovas ponas Pitela. Dėkoju. Noriu labai aiškiai pasakyti savo frakcijos vardu. Jungtinė karalystė turi likti Europos Sąjungoje. Ne tik tai dėl to, kad tai patogiau. Visi žinome, kad galimas Brexit būtų šuolis į tam tikrą vakumą ir pasiekmes būtų e, apgailėtinos. Ir ne tik tai Britams. Europa nėra e, vedybos iš išskaičiavimo. Todėl, kad e, Europa yra kas kita. Mes, kaip ir Junktinė karalystė, turime bendrą, bendrą istoriją. Be Londono, be e, E, vieningos Europos, be Europos vienybės Europa nebebūtų tokia pat, kaip, kaip yra. Labai dėkoju tiems, kurie prisidėjo prie to susitarimo, ponui Šulcui, šerpams, e, bičiuliams iš tarybos, visiems. Ir turiu taip pat labai aiškiai pasakyti, jog mes nesutiksime tapti įkaitais. Įkaitais tam tikro disbalanso konservatorių partijoje. Dabar galbūt pati rimčiausia ES krizė. Ir tiek daug laiko buvo skirta diskusijoms e, dėl balsavimo niuansų ir kitų panašių klausimų, tačiau juridinių požiūrių laisvas piliečių judėjimas yra toks dalykas, kuris nebus paliestas ir nenukentės. Puiku, aš, aš tai suprantu, tačiau vis dėlto nesu tikras ir turiu dar abejonių dėl socialinių aspektų. Sakykime, yra du europiečiai, dirbantis tą patį darbą ir iškyla rizika vienam iš jų vien tik dėl to, kad vienas yra britas, o kitas ne, e, turės ne vienodas sąlygas, tai vadinasi diskriminacija. Aš manau, kad tai turi būti vis dėlto išaiškinta tame pasiūlyme, kurį komisija pateiks po referendumo. Nes aš manau, kad turime būti labai atsargus, todėl kad pasiekmes gali būti labai skausmingos mums ir neturi būti jokių skirtumų teisių požiūrių, kurios taikomos ES piliečiams neturi būti jokių dvigubų standartų. Aš tikiuosi, kad e, Britai liks su mumis ir noriu pasakyti labai atsakingai ir gerbdamas Junktinę karalystę. Junktinė karalystė priims sprendimą. Junktinė karalystė yra labai svarbus veikėjas pasauliniu mastu, kovojant už taiką ir už demokratiją. Ir Junktinė karalystė remiasi labai svarbiomis vertybėmis ir dabar tos vertybės gali būti patvirtintos iš naujo. Tai yra žengiant koja kojant su ES ir atremiant iškilusius iššūkius tokiame pasaulyje, kur yra daug baimės dabar, kur globalizacija vyksta be galo greitai, kur yra daug nusivylimų ir uh, baimės bei liūdėsio, tai tokiu atveju mes turime parodyti išskirtinį dinamizmą ir jėgą. Dėkuoju, panai Pitela. Ponas Batin turi klausimą. Ja, virš. Ok, abetin, ja. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponui Pitelė. Dabar aš norėčiau, kad jūs man kai ką paaiškintumėte. Aš klausiausi įdėmiai to, ką jūs sakėte ir jeigu aš viską gerai supratau, Panašu, kad jūs norite pasakyti, kad negalim būti jokios diskriminacijos socialinių teisų klausimais. Ir panašu, kad pagal susitarimą, kurį pasiekė Kameronas, vaikams mokamas išmokas galima bus indeksuoti pagal pragyvenimo lygį to šalies, iš kurios atvyko migrantai. Taigi bus savotiškas, savotiška diskriminacija. Be abejo, dar reikės palaukti, kokį kon konkretų teisės aktą patvirtins parlamentas ar galima būtų pradėti dėrėtis dėl naujo susitarimo, tam, kad būtų užkirstas kelias tokį, e, netinkamam teisės aktui, ar ne, nes anksčiau prieš jūs kalbės kolega sakė, kad nebus jokių papildomų dėrybų. Jūs esate parlamento narys ir lygiai taip kaip ir aš žinote, kokios yra procedūros, kokia tvarka, tad aš nieko, nieko naujo nesugalvojau apie tai kalbėdamas. Jungtinės karalystės pilyje, jeigu Jungtinės karalystės piliečiai nubalsuos už likimą Europos Sąjungoje, tuomet Europos komisija turės pateikti parlamentui, kuris dalyvauja teisėkuros procese kaip partneris, įgyvendinimo priemonės. Ir tuomet diskutuosime apie tas priemonės. Joks pasaulio parlamentas negali iš anksto autonomiškai, vienašališkai e, nuspręsti, primti sprendimo dėl tų busimų rezultatų. Tad, kai ateis laikas, mes konstruktyviai nusiteikę išnagrinėsime tuos dalykus, bet mes norime, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje. E Ačiū, ponė Pitelė. Ponas Fox, atsir e frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sustrimas, kuris buvo pasiektas e, praeitą savaitę, buvo pasiektas labai didelė kaina, buvo daug kovojama, daug kas priešinosi tam sustrimui, bet aš džiaugiuosi, kad visos kliūtis buvo įveiktos. Ta, prie to prisidėjo geroji valia, tinkamos nuolaidos ir be abejo pasivaikščiojama e, nuėjimas į, da, e, į bulvių traškučių da, parduotuvę. Dabar mes žinome, kad Junktinė karalystė negalės būti Euro, uh, Šengeno uh, erdvėje. Ir tas susitarimas uh, leis visiems gyventi taip, kaip jie nori. Ir kartu Junktinė karalystė galės vaidinti svarbu ir aktyvų vaidmenį Europos Sąjungoje. Be jokios diskriminacijos tose sritise, kur mes norime išlaikyti nacionalinį kompetenciją. AKR frakcija džiaugiasi, kad pasiektas šis susitarimas. Ir dabar Britanijos žmonės turės tarti savo žodį dėl šių naujų mūsų narystės sąlygų. Gerbėjai ponai ir ponios, aš pasisakysiu už tai, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje. Easy, gentlemen. Taip, taip, ne, neskubėkite. Na, prie, mano priežastys yra aiškios. Uh, Ekonominis atsigavimas Junktinė karalystė vis dar yra labai trapus ir aš manau, kad negalima jam krės, dabar kelti grėsmės, e, atitraukiant mūsų ekonomiką e, iš, e, nuo bendrosios rinkos. Ir aš manau, kad mūsų ūkis bus stipresnis, o šalis saugesnė, jei mes ir toliau bendradarbiausime su savo partneriais Europoje. Jie yra geri žmonės, yra gerų žmonių, kurie nepritartų šiam požiūriui ir aš gerbiu jų nuomonę. Ir jei Britanijos žmonės nuspręs įstoti iš ES, mes visi turėtume jį gerbti ir padaryti viską, kad, kad kad viskas vyktų sklandžiai. Tačiau yra tokių žmonių, kuriems visiškai nerūpi kitų žmonių nuomonė. Tai yra tie, kurie ką tik dabar reikia man už nugaros. Jie nori, kad ES būtų kuo silpnesnė ir aš manau, kad tai kvaila ir taip įžeidinėja tuos, ypač tuos, kurie yra išgyvenę komunizmą. Because unlike... Nes uh, skirtingai nei Tarybų sąjungoje, kiekviena Europos sąjungos valstybė narė gali išstoti iš jos panorėjus. Pone, Pirn... Pone Faraž, mes galime padaryti pasirinkimą ir mes, konservatorių partija, gerbsime žmonių pasirinkimą. Mes pasinaudosime savo suvereniomis teisėmis ir Britanijos žmonės nuspręs, ar likti ar iš Europos Sąjungoje, ar išstoti iš Europos Sąjungoje. Ir mes Junktinė karalystėje de, per kitus keturis mėnesius galėsime išsamei tai aptarti. Reikia taip pat kalbėti ir apie migracijos krizę. Niderlandų ministras pirmininkas pasakė, kad mes turime nuo 6 iki 8 savaičių tam, kad išgelbėtume šiandieno erdvę. Ta jisai pasakė prieš 5 savaitės. Mes turime pripažinti, kad migrantų krizė pagilėjo tuomet, kai Vokietijos kanclerė ponė Merkel pasakė, kad jie priims tiek žmonių, kiek pas juos atvyks. Ir pažiūrėkite, žmonės dabar plūsta pas mus be jokių kliūčių. Kai kurios šalis, tokios kaip Vengrija, taikė taisyklės ir apsaugojo Šengeno erdvės sieną. Ir Vengrija už tai kritikavo. Tačiau kitos šalis, kurios pažeidinėja Šengeno erdvės taisyklės, tos šalis yra giriamos. Mes nesugebėsime veikti tos krizės, tol kol netakysime galiojančių taisyklių tam, kad apsaugotume šiandieno erdvę, tol kol neskirsime viso dėmesio pačioms pagrindiniams taisyklėms, tai yra registracijai, registracijai ir asmenų, kurie negauna prieglupščių gražinimui. Mums reikia tarptautinių veiksmų tam, kad galėtume baigti konfliktą Sirijoje. Turime teikti pirmenybę tiems e, pabėgėliams, kurie jau dabar gyvena e, pabėgėlių stovyklose Turkijoje, Jordanijoje, Jordanijoje ir Libijoje. Turime padėti jiems e, surasti prieglopstį. Ar nėra absurdiška tai, kad Europa teikia pirmenybę tiems, kas kirto Egėjo jūrą, kam jungtinės tautos yra pasiruošusios suteikti pabėgėlių statusą. Pone Tuskai. Manau, kad reikia valstybių ir vyriausybių vadovus ne tik maitinti dabulių traškučiais, bet ir pasakyti jiems, kad Europos namai braška. Pirė, Kovet. Man buvo labai malonu išgirsti, kad e, ponas Foksas dabar pasakė, kad jis pasisakys už tai, kad e, Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungai. Ir mes žinome, kad jo partija, konservatorių partija, yra susiskaldžius šiuo klausimu. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Iš 20 konservatorių partijos narių, kiek žmonių pasisakys uh, už tai, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje, kaip to nori jūsų partijos vadovas ponas Cameronas, o kiek narių parems pono e, e, Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos vadovo pona Faradžą. Pone pirmininkė, jei ponui Korbinui taip įdomu yra sužinoti, ką mano, mano kolegos, jis turėtų juos tiesiog ir kreiptis. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion Herr Verhofstadt. Dabar žodis Kyverhofstatui, liberalų frakcijos vardu. Tai buvo labai įdomus pono Kormino klausimas. Pone Ferhofštat, pone Gular taip pat nori užduoti klausimą. Ar jūs dėl posėdžio vedimo tvarkos norite pasisakyti, pone Gular? Pone pirmininkė, aš manau, kad čia mūsų įstaiga vadinasi Europos parlamentas. Ir kai skirstote pasisakymą laiką pagal mėnesių kelios procedūrą, aš irgi žodžio prašiau, jūs turėtumėte e, labiau užtikrinti, kad diskutuotų Junktinės karalystės atstovai su kitais kolegomis. Tuo tarpu diskutuoja tarpusavį tik Britai, bet jie tą gali daryti ir kitoj vietoj. Ir, o aš norėčiau taip pat pasinaudoti galimybę užduoti klausimą ponui Fox. Ar galėčiau? Liebe Frau Goulart, wir haben die Regel, dass in diesem Hause. Gerbiama kolegė Goulart. Taisyklės dėl mėlynųjų kortelės procedūrų sako, kad e, kas greitesnis, tas geresnis, tas ir turi galimybę klausti. E, ponas Korbetas jūs aplenkė šį kartą. E, neatsižvelgiama yra į tai, iš kokios šalies yra narys. Taigi iki kolega, kaip jūs jau buvo greitesnis ir paprašė žodžio prieš jūs. Kaip galite teikti šitaip, gerbiamas kolega? Pirmininkas. Taip, taip, mes e, taip pat matome visą salę. Ir esu tikras, kad ponas Korbetas e, paprašė žodžio pirmas. Jeigu jūs būtumėt buvusi pirmesnė, tai tuomet galėtumėte klausti. O dabar žodis jūsų frakcijos pirmininkų, ponui Verkostatui. Prašau. Dėkuoju. Aš norėčiau pratesti pono Korbito ir ponios e, Guliar klausimą. Pone Foksai, man būtų labai įdomu sužinoti, kodėl jūs kalbėjote, o ne ponas Kamalas, kuris šiuo metu dar dvėjoja. Ir e, čia beje ir būtų mano atsakymas į pono Korbito klausimą. Bet e, man rūpi kitas dalykas. Aš dalyvavau darybose nuo pat jų pradžios, ponia Foksai, ir man visuomet buvo a, a, e, įdomu išsiaiškinti, kodėl tas susitarimas buvo toks svarbus. Aš galiu Jums pasakyti vieną aišku dalyką. Jis, tas susitarimas nėra susijęs su ES, jis buvo skirtas tam, kad galima būtų suvienyti konservatorių partijos gre, gretas. Aš tikiuosi, kad jungtinė Aš nesu tikras, ar jungtinė karalystė liks ES ar ne, bet man akivaizdu, kad šis susitarimas nesuvienės konservatorių partijos, nes mes jau matome, kad nuo to laiko, kai buvo paskelbta apie šį susitarimą, prasidėjo tinkros rungtynės. Uh, Ponas Johnsonas e, yra padaręs e, labai skambių pareiškimų ir aš kaip ir suprantu, kad e, jį kaip politika, bet panašu, kad jisai politinius žaidimus iškelia visiškai kitą lygmenį. Jis yra Londono meras, kuris pasisako, veikia kenkdamas Londono uh, gyventojų interesams. Jisai vadovaujasi asmeninėmis ambicijomis ir jam visiškai nerūpi ES ateitis. Tai yra tikras absurdas, gerbėjai kolegos. Ir tikrai galime tik apgailėstauti, kad visa tai uh, uh, vyksta. Uh, svaras stebų vertė mažėja, jungtiniai, jungtiniai karalystė yra iškilusi grėsmė, o mūsų broliai už Atlanto sako, pagaliau pagaliau padarykite tam galą. Mes su jumis neketiname prekiauti, jeigu jūs išstosite iš Europos Sąjungos. Ir akivaizdu dabar, kad Junktinės karalystės ir JAV ypatingi santykiai nėra jau tokie ir ypatingi. Taigi aš norėčiau kai ką patarti tiems, kas dalyvaus diskusijos Junktinėje karalystėje. Nemanykite, kad tą ištarę ne, po to galėsite sugrįžti prie dėrybų stalo. Taip, aš žinau, kad kai kurie žmonės sako, a, taigi tai Europa, mes pirmiausia galėsime nubalsuoti už tai, kad iš, uh, e, išstotume iš Europos Sąjungos, o po to galėsime sugrįžti prie dėrybų stalo, taip kaip įvyko kažkada, kai vyko referendumai e, Airijoje, Danijoje, uh, e, Niderlanduose. Bet tai šį kartą mes kalbame apie kitokį referendumą. Jūs turėsite tarti taip arba ne. Ir aš matau, kad dabar Britanija yra iškilusi grėsmė. Net JAV yra atito, atitolusios dabar nuo Junktinės karalystės. Ir aš manau, kad tokiamis aplinkybėmis būtų tikrai kur kas išmintingiau išlikti Europos Sąjungoje. Bet gerbėjai kolegos, ši diskusija gali būti absurdiška, bet tai ji ir labai dramatiška. Uh, nes mes kalbame labai svarbių ES laikių, laikų. Pasakykime atvirai, apie ką mes kalbame. Iš tikrųjų, net sunku patikėti, kad mes dabar kalbame apie tai, kad turime suvienyti savo pastangas. Kas laimės, laimės jei mes būsime susiskaldę? Kas, ponas Putinas, Basaras e, Asadas? Užuot kalbėję apie tai, kaip mes galėtume sutelkti savo pastangas ir suformuoti vieningą strategiją santykiuose su šiais asmenimis, mes šiandien esam susiskaldę. Ir kai JAV ir Rusija susitarė dėl ugnies nutraukimo Sirijoje, mūsų nebuvo prie darybų stalo. Taigi, mes ir toliau galime teikti, kad tas susitarimas nėra tinkamas. Jį galime visai kritikuoti, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes turėtume šiuose rūmose daryti kas kitką. Turėtume kalbėti apie tai, kad Europa turėtų uh, vėl pradėti judėti į priekį. Gana jau tos Europos pagal pasirinkimą. Pone Foksai, aš neprieštarauju tam, kad Junktinė karalystė būtų suteiktas ypatingas statusas bet tik su sąlyga, jei kitą kartą, kai mes e, dėrėsimės dėl sutarčių pakeitimų, mes galėsime kalbėti apie e, geresnė integracija, nes mums reikia vieningos Europos, tam, kad galėtume reaguoti į daugybę kryzių, su kuriomis susidurime, įskaitant ir migrantų e, krizę. Uh, Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, aš manau, kad mes turime imtis kur kas aktyvesnių veiksmų tam, kad įveiktume migracijos krizę. Pone Tuskai, aš prašyčiau lygiai taip pat aktyviai ir rimtai dirbti, kai buvo dirbama, rengiant susitarimą su Junktinė karalystė. Dėkoju. Dėkoju. Pone Verhofstatai, septyni žmonės norim užduoti klausimus. Septyni. Na, vienas iš jūsų bičių jau paliko posėdžių salę. Ir šį kartą ponia Jakonsari paprašė žodžio. Ji iš Suomijos. Ji pirma ir turės galimybę klausti. Ir tikriausiai klausimas bus susijęs su jungtinės kristės situacija. Ir belgas turėsite atsakyti. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Ponė Verhofstatai, aš žinau, kad jūs esate įsitikinęs europietis ir puikus kalbėtojas. Jūs e, uždavėt klausimą ponui Fox. Tačiau, o kaip bus su jūsų frakcija? Ar jūsų šalyje Europos atžvilgių irgi vykdoma panaši kampanija už Europos Sąjungą? Gal, na, atsakymas, ne, na, nežinau ar Suomiai e, agituos už jungtinės karalystės išėjimų iš Europos Sąjungos. Nematau intereso jokio čia. Manau, kad sprendimą priimti turi jungtinės karalystės žmonės. E, Jungtinė karalystėje bent viena iš visų partijų, tai tikrai kausis už jungtinės karalystės likimą Europos Sąjungoje, tai bus libdemai. Pirmininkas guoja Engel frakcijos vardu ponė Cimer. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Praėjusią savaitę e, teko spręsti vidaus konfliktą ir dėl to iškilo tam tikro bejonių ES struktūra ir jos e, gebėjimais bei galiomis. Sprendėme socialinius klausimus. Jūs galėtumėte pasakyti, kad štai uh, baigta su visa eile, uh, pavyzdžiui, socialinių dalykų ir taip toliau ir panašiai. Ir kad dabar artėjama prie e, ultraliberalaus ultra anglosaksiškojo modelio. 16 metų vasario 18 dieną buvo pastebėta, kad Margaretos Tečer dvasia E, skrajojo aplink, kai buvo e, diskutuojama apie Brexit. E, bet tai baigėsi ir mes matome, kad ES nesugebėjo susitarti dėl pabėgėlių paskirstimo ir gyvendinti savo sprendimus šioje srityje. Niekas nekritikavo tokio sprendimo. O štai dabar jau regis visai nebekalbam apie pabėgėlių pasiskirstimą. Tiesiog kai kurios valstybės užėrė sienas. O aš sakau, kad visi kartu turime dėlėtis dėl to, kad sienos būtų atviros ir kad sprendimus priimtume visi. Tam reikalinga išreikšti aiškę poziciją konferencijoje vienoje. Be Graikijos, nes Graikija pagrindinė veikėja, mes bandome rasti e, sprendimą. Aš negaliu kritikuoti vienos ar tarybą, ar, ar parlamentas tvirtų sprendimą, mes turėtume gerbti tuos sprendimus. Vienoje buvo priimtas sprendimas. Mes buvo sakoma, kad reikėjo numatyti kvotas, kad būtų galima padėti Graikijai, bet reikėjo konkrečios pagalbos, reikėjo numatyti kvotas ir tvarkingai pasiskirstyti e, pabėgėlius. O dabar reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės narės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę. Turim tai padaryti, nes yra moralinė pareiga taip pat. Tad dabar tu keliu klausimą. Ar nebūtų norima pasiremti Portugalijos siūlymų? Ponas Kostas siūlė tūkstančius pabėgėlių priimti pavyzdžiui, Valencijos provincija taip pat buvo pasiryžusi tai padaryti. Ar taip ir nebus tie pasiūlymai rimtai traktuojami? Kodėl ne, negalima to padaryti? Mes apie tai turėtume kalbėti, o neturėtume dabar skirti laiko tam, tam tokiam smulkiam konfliktėliui tarp Johnsono ir Camerono. Tiesiog gaištam laiką. O dabar turėtume diskutuoti apie pabėgėlius susirinko senatlis Briuselyje ir prasidėjo liturgija, dramaturgija. Tai negalima šitaip elgiantis tikėtis, kad problema ims ir išsispręs pati savaime. Manau, kad turime aiškiai pasakyti, kokie yra svarbiausi poreikiai ir diskutuoti apie juos, o ne apie nežinia ką. Ačiū. Äh, Pirmininkas, ponė Cimer. Pone Ponas Marta norėtų Jums užduoti klausimą. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš klausiausi labai atičiai ponios Cimer. Jis sakė, jog pabėgėliai, kurie atvyksta į Graikiją, būtų paskirstyti kitose Europos valstybėse, jis sakė, jog yra dramatiška situacija. Tačiau kodėl ponia Cimer nori, kad jie būtų skirstomi tik tai Europoje? Galbūt e, tie pabėgėliai turėtų būti paskirstyti e, įvairiose pasaulio valstybėse, tarp jų ir kaimininėse e, valstybėse. Mielas kolega, jūs vis dėlto esate Europos parlamento narys. Jūs išrinko tam, kad mes prisidėtume prie problemų sprendimo, su kuriomis susidurėme. Dabar pabėgėliai plūsta į Europos Sąjungą, daugybė jų. Ar jūs to norite ar nenorite, taip yra. Ir joks sienų uždarimas neišspręstų problemų. Nei vidaus, nei išorės sienų uždarimas to neišspręs. Mes turime prisijimti savo atsakomybę paprasčiausiai, kadangi čia kalba sukasi apie mūsų atsakomybę. Kitiems negalime pasakyti, jūs spręskite tas problemas. Mes turime veikti, todėl turime įsileisti tos pabėgėlius į Europos Sąjungą, nes jie rizikuoja savo gyvybę, mes turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir laikytis e, prieglopščio suteikimo teisių. Pane Harms. Mėly kolegos, mėla Gabrielė, Cimer, aišku, politikoje yra tam tikrų mizansenų visuomet. Bet pastarosiomis savaitėmis vis dėlto man susidarė įspūdis, jog tai, ką mes matome, nėra vien tik tai pigios mizanscenos. Pirmininkas Tusk puikiai apibūdino padėtį, darybos iš tikrųjų buvo labai rimtos ir susitarimas su ponu Kameronu nebuvo, tiesą pasakius, dabar dėmesio centre. Dėmesio centre buvo mūsų pastangos bandant išlikti vieningais. Aš manau, kad e, vadovų tarybos posėdis buvo dabar toks posėdis, kuomet buvo realiai pažvelgta, galbūt pirmą kartą realybei į akis ir buvo realiai pagalvota apie pasiekmes, su kuriomis susidurtume, jeigu išeitų tokia ES narė kaip Junktinė karalystė. Aš e, tikiuosi, kad, e, kad dabar vykstančios Junktinėje karalystėje diskusijos ir susipriešinimas šituo klausimu vis dėlto e, baigsis tuo, kad Junktinės karalystės piliečiai nuspręs likti. E, Europoje. Ir aš manau, kad e, šiame kontekste bus suprasta, jog ES, kuri buvo statoma ištisus dešimtmečius, yra labai daug privalumų dėl ES vienybės. E, žuvo daug žmonių, be kita ko ir rytų Europoje. Mes negalime visą tai numoti ranka ir viso to sugriauti per kelias savaitės. Aš žinau, kad kai kurie diskusijų dalyviai, tokie kaip ponas Faraž galbūt neįsivaizduoja ir nesupranta, apie ką aš kalbu. Bet čia kalba sukasi apie labai svarbų procesą, kuris prasidėjo jungtinėje karalystėje ir tas procesas galėtų ir tas procesas turi daug rizikos faktorių, rizikos faktorių galbūt vedančių į chaosą. Ir dabar jungtinės, kar... atsiprašau, jungtinės valstijos nelabai nusiteikusios vėl gelbėti mus iš, iš šitos krizės. Ir Ukrainos krizės atveju jungtinės, karali... jungtinės valstijos taip pat nori, kad mes e, spra... rastume sprendimą. Jeigu dabar žiūrime, kas vyksta Kremliuje, kas vyksta Sirijoje, žiūrime, kokia įtampa vyrauja kitose pasaulio valstybėse. E turint omenyje visą kontekstą, aš nežinau, ar e, mes būsime stipresni, jeigu tarp mūsų nebus jungtinės karalystės. Aš manau, kad pati jungtinė karalystė taip pat veiksmingiau veiks, jeigu liks Europos Sąjungoje. Pone Junkeri, jūs visuomet sakėte, jog kuomet iškyla sunkumų, tuomet e, vieningumas vėl tampa įmanomas, juk žmonės būna vieningesni tokiais atvejais. Tačiau migrantų krizės akivaizdoje mes netapome vieningesni, o kaip tik susiskaldėme. Turiu galvoje sienų apsaugą. Kai kuriais atvejais siena netgi saugoma e, sukarintomis priemonėmis taip pat Turkijos klausimo. Aš manau, kad mes e, turime siekti didesnio teisingumo pabėgėlių atžvilgių. Ir aš e, manau, kad mūsų darybininkai sugebės pasiekti užsibrieštų tikslų. Ir aš manau, kad Europos Sąjungoje, turint omenyje pabėgėlių skaičius, e, yra įmanoma solidariai pasiskirstyti naštą. Tai turi vykti remiantis teisės aktais. Aišku, NATO gali veikti tam tikrais atvejais, bet NATO negali būti ES nulatinis žandaras. Reikia daugiau pagalbos pabėgėliams Jordanijoje, Turkijoje, kitur. Tai turi būti konkretus veiksmai. Dėkuoju uždėmesi. Pone Harms. Ponas Arno norėtų pateikti Jums klausimą. Mes e, girdėjome, e, kad ponas Verkoštatas bandė mus visus gazdinti. Jūs kalbėjote apie tai, kas nebuvo padaryta ir minėjote susitarimą. Man atrodo, kad mes dabar e, atsisakėme nuostatos, kad mes turėtume siekti vis gilesnės sąjungos ir kai kurių kitų dalykų. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar jūs galite pateikti konkrečių pavyzdžių, kurie įrodytų, kągi konkrečiai panas Cameronas pasiekė šiuo susitarimu. No, but, sorry, you mentioned... Taip, bet jūs pats paminėjote tai, kas buvo labai svarbu. E, tai yra ir tas stabdymo mechanizmas, ir kiti dalykai. Aš esu visuomet atviri kompromisams. Europa visuomet gali siekti kompromiso. Ta mes ir darome. Bet ilgesnėje perspektyvoje, aš ne, e, ilgalaikiai perspektyvoje negalima leisti tokios situacijos, kad e, darbuotojai iš kitos ES šalies būtų traktuojami kaip antrarūšiai piliečiai. Ir aš tikiuosi, kad jūs pritarėte mano pozicijai šiuo klausimu. Vielen Dank. E e Dėkoju toliau e, FDD frakcijos vardu ponas Faradž. Na kągi, labai smagu, ar ne, šiandien. Taip, prasidėjo referendumų sezonas ir uh, Balandžio 6 dieną vyks referendumas Niderlanduose, kur bus kalbama apie mūsų susitrimą su Ukraina. Ir nu, nuomonės apklausos rodo, kad Niderlandai balsuos prieš tą susitarimą. Bet to buvo šiandien paskelbta, kad taip pat vyks referendumas ir Vengrijoje dėl to, ar leisti tam, kad būtų primestos privalomos migrantų skirstimo kvotos. Taip tapo mūsų reikalinga po, pono, ponios Merkelį pareiškimo. Taip pat ir Čekijos ministras pirmininkas sakė, kad ir Čekija gali taip pat skelbti referendumą dėl, dėl e, Čekijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Agi ir pamiršau, Junktinės karalystės referendumas, kuris vyks birželio 23 dieną ir kuriame bus nuspręsta, ar mes liksime Europos Sąjungoje ar ne. Ir uh, E, Davidas Cameronas, kaip Oliveris Tvistas atėjo pas poną Tuską ir sakė, ar galėčiau gauti dar šiek tiek nuolaidų. Nedaug ką gavo, ar ne? Taip mes galėsime trumpam apriboti e, migrantams darbuotojams mokamas išmokas ir ateityje mes neturėsime būti įsipareigoję siekti vis gilesnės sąjungos. Ir tokiu pagrindu bus surinktas referendumas. Ir teigiama, kad susitarimas yra pri, teisiškai privalomas. Ir ponas Tuskas iš tikrųjų pasakė, kad tas susitarimas bus teisiškai privalomas. Ir ponas Kemras taip pat sakė, kad jisai ateis ir teiks dokumentus E, jungtinėse tautose. Na, iš tikrųjų, jisai gali tenai jungtinėms tautoms pateikti, kad ir savo koinės, nes tai visiškai neturi jokios prasmės. Europos teisingumo teismas 2008 metais pareiškė, kad įsipareigojimai pagal tarptautinės sutartis negali kelti grėsmės uh, konstitucijai. ir e, Europos teisingumo teismo žodis visuomet yra paskutinis. Tai reiškia, kad mes turime keisti e, sutartis. O kada tai įvyks, nes panašu, kad stambio šio parlamento frakcijos niekuomet tam nepritars. Taip, mes turėsime dabar tą, tą stabdymo mechanizmą. Buvo teigiama, kad tai yra didžiulė pergalė. Tačiau iš esmės viskas bus tvarkoma per antrinę teisę. Uh, dėl kurios turės balsuoti šios parlamentos. Taigi, kas įvyks? Bus rinktas referendumas, mes pasakysime taip, kaip mus ragina padaryti ponas Cameronas ir po to mes ateisime čia į šį parlamentą. Ir ar šis parlamentas pritars tam, kad Junktinė karalystė yra išskirtinė? Ir mes jau girdėjome šiandien įvairių nuomonių, buvo sakyti, kad ne, tam nebus pritarta. Pone Tuskai, šis susirimas teisinė prasme nėra visiškai privalomas. Ir aš noriu kreiptis į Britanijos žmonės. Koks variantas yra saugesnis? Ar saugu yra likti toje organizacijoje, kurios uh, policijos pajėgų vadovas teigia, kad tos organizacijos teritorijoje yra nuo 3 iki 5 tūkstančių teroristų. Ir aš pats pasvėręs visas, e, visus už ir prieš, nusprendžiau, kad turiu balsuoti už tai, kad mes išstotume iš Europos Sąjungos. Herr Farage, es gibt eine Frage des Abgeordneten Kaza. Wollen Sie die annehmen? Gut. Ponas Kaza nori Jums užduoti klausimą. Ponas Kazak, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi žinome, kad e, ponas Faraž jau seniai darbuojasi tam, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš Europos Sąjungos. Jis pradėjo dar prieš 11 metų, kai prisijungė prie Europos parlamento. Jis bandė dalyvauti e, savivaldos rinkimuose, po to dalyvavo parlamentinėse rinkimuose, parlamentiniuose rinkimuose Junktinėje karalystėje ir tuomet jam irgi nelabai pasisekė, nes visus rinkimus laimėjo Davido Kamerono vadovaujama konservatorių partija. Jūs kalbate apie referendumą, kurio tai pageidaujate, bet panašu, kad dauguma Junktinėje Junktinės karalystės žmonių e, ketina pasakyti taip tam, kad e, liktų ES. Po tokio sprendimo, ar jūs e, nuspręsite baigti savo politinę karjerą, ar jūs vis dėlto tęsite ją šiuose rūmose ir liksite su mumis? Uh, Pone Gaza. Aš nežinau, kas jums pasakoja apie jų uh, nepriklausomybės partijos uh, sėkmę rinkimuose. 2004 metais, aš noriu Jums priminti, kad mes laimėjome rinkimus. Pirmą, pirmą kartą tuomet įvyko maža partija laimėjo rinkimus nuo 1996 metų. Aš manau, kad referendumas taip yra unikali galimybė ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad jeigu mes liksime Europos Sąjungoje, mes niekuomet nebeturėsime antros progos uh, išsakyti savo nuomonės ir, e, ir mes grimsime vis daugiau ir daugiau iš uh, uh, šios sąjungos gelmes. Mes turime mažai laiko visi Britanijai atstovaujantis uh, uh, parlamentarai dalyvaus šioje kampanijoje ir po to, kai mes pasitrauksime, visi Britanijos atstovai pasitrauks iš šio parlamento. Ką Jūs apie tai manote? Pone Marin Liupen, prašau. Atsargiai, atsargiai su tais rezultatais ir analizėm atskirose šalyse. Manau, kad socialistai 22 procentai smuko pastaraisiais metais rinkimuose ir nieks nepasitraukė iš niekur. Po keturių mėnesių, ponios ir ponų, Junktinės karalystės piliečiai balsuos, ar Junktinė karalystė nori likti Europos Sąjungoje. Tai yra didžiulis e, įvykis ir e, kelti tokius klausimus, ar verta likti, yra visiškai e, teisėtas klausimas. Tai rodo demokratijos brandą šalyje, tuo tarpu Prancūzijoje taip nėra. Turėtų vykti tikra demokratinė diskusija, tačiau žiniasklaida ne viską sako, o tuo tarpu turėtų spindėti visų pozicijas. Kai dėl minties laisvės, kuri pasireiškia praktikoje, kai dėl pagarbos visoms nuomonėms, tai turėtų būti užtikrinta. Brexit situacija e, Junktinėje karalystėje bus proga išsiaiškinti, e, ar 70-aisiais e, iškeltas klausimas, ar verta likti ir dirbti su ES institucijomis, ko gero atsivers laisvės kelias. Ir šalis, Junktinė karalystė atras kelią pati spręsti savo problemas. 73 metų sutartyje yra išdėstytas aiškus principas – Ir ten yra pasakyta, kad e, būsimosioms kartoms negalima primesti vienašališkai priimtų sprendimų, e, negalima primesti kitų institucijų. Ir dabar dabartinės kartos šalies įstojimą priima kaip įvykusį faktą, tad šis referendumas taip pat yra visiškai teisėtas, nes šalis spręs savo ateitį. E, mūsų vyriausybės yra pasirašusios daugybę sutarčių. E, sprendimus pasirašė neišrinkti asmenys, be demokratinių diskusijų ir dažniausiai be jokių diskusijų, net žiniasklaidoje. Taigi įdinga yra ši praktika, ES elgesi kaip tyronių tyronė, užėmė teisėtą valdžią, tačiau e, neteisėtai elgesi su savo galėmis. Taigi apsimetama, kad štai nevarandamas kažkoks sutarimas ir nei šantažas, nei grasinimai, nei kažkokie apsimetinėjimai situacijos nepakeis. Apklausos, ko gero, atliko ponas Sorosas, kurį minėjo ponas Weberis ir kuriam, ko gero, labiau patinka nuomonio apklausa negu referendumas. Negalite atsisakyti, kad jūs vertintų žmonės, kad žmonės spręstų, ar kad žmonės uh, e, nuspręstų jūs nubausti, nes tai yra demokratijos esmių esmė. Ir aš tikiuosi, kad tos sankcijos pritaikytos jums bus ypač brutalios, nes e, Junktinės karalystės žmonės pasirinks laisvę. Das Wort hat jetzt die nicht Neprisijungusiųjų narių frakcijos vardu kalbės ponė Dots. Prašau. The... Mes Junktinėje karalystėje laukiame nepriklausomybės, kurį turėtume gauti birželio 23 dieną. Ir puikiai mes suprantame, kad nepaisant visų mūsų ministro pirmininko pastangų, Junktinė, Junktinė karalystė nepavyko 2013 metais mums, Davidas Cameronas mums žadėjo pokyčius, tačiau nieko neįvyko. Mūsų suverenumu ir toliau uh, yra iškilusi grėsmė. Mes vis dar sumokame ES daugiau nei iš jos gauname. Ir narystės uh, trūkumai yra akivaizdus ir jie niekur nedings. Tie, kas pasisako už mūsų narystę ES, neturi jokių garantijų negali suteikti mums jokių garantijų, ne, niekas negali garantuoti, kad sutartys bus keičiamos. Ir Europos parlamentas ir Teisingumo teismas nieko negalės pakeisti. Tai, kas šiuo metu vyksta, tai yra e, tikra apgaulė. Ir aš norėčiau, kreidamas į savo rinkėjus, pasakyti, netikėkite tuo, ką jums sako. Tikėkite jungtinę karalystę Belfaste gimęs rašytojas yra pasakęs, kad ateityje mūsų laukia kur kas daugiau gerų dalykų nei uh, blogų dalykų, kurie liks mūsų praeitėje. Pone Dos, jums yra iškeltos dvi mėlynos kortelės. Ar jūs sutiksite atsakyti į klausimą? Pirmiausia, ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti, ponios Dis, ar jūs pripažįstate, kad ES vai, suvaidino svarbu vaidmenį siekiant taikos Šiaurės Airijoje, nes ji padėjo o, susodinti prie dėrybų stalo tuos, kurie negalėjo net pagalvoti apie dėrybas. Ar, ar, ar jums netrodo, kad ES apskritai vadina svarbu vaidmenį įtvirtinant tvarką pas, e, pasaulyje, bet ypatingai svarbu vaidmenį suvaidino Šiaurės Airijoje? Ir aš galiu Jums pasakyti, kad taip mes gyvendami Airijos saloje manome, kad mes turime turėti galimybę išsakyti savo nuomonę ir ją privalu išgirsti. Aš norėčiau padėkoti ponė Maginės už jos pateiktą klausimą. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai aktuolus klausimas ir aš visiš, visuomet sakiau, kad e, Europos parlamentas ir e, kitos institucijos iš tikrųjų suvaidino svarbu vaidmenį e, Šiaurės Airijoje siekiant taikos. Tačiau atvira, at, atviros Europos duomenimis už kiekvieną svarą sterlingų, kurį mes mokame Europos sąjungą, mes atgauname eur svarą 58. Ir aš norėčiau pasakyti poniai Maginės ir kitiems Tišoko vadovams, kad mums Airijoje reikia, Šiaurės Airijoje reikia atviros diskusijos, o ne bauginimų. Nes mums teigiame, kad jeigu mes nesielgsime taip, kaip, kaip liepia Europa, tai tuomet viskas bus labai blogai Šiaurės Airijoje. Aš norėčiau Jums priminti, kad aš elgsiu taip, kaip elgėsi ponas Šulcas šiandien, todėl mes leisime iškelti kiekvienam kalbėtojui tik tai vieną mėlyną kortelę. Tik aš tikiuosi, kad jūs mane suprasite. Toliau kalbės ponas Rol, pusantros minutės. Komisijos. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, ponios e, ir ponai komisijos atstovai. Aš esu iš tų, kurie visuomet sakė, jog e, taryba yra egoistiška institucija, kuriai rūpi tik tai jos narių interesai. Pastaroji vadovų taryba įrodė, jog e, gali būti kitaip, tad e, aš džiaugiuosi tuo ir, ir džiaugiuosi, kad aš buvau ne visą teisus. Šis pavyzdys rodo, jog sunkus ir jautrus klausimai gali būti išsprendžiami Aš dėkoju ponui Tuskui ir visiems, kurie prisidėjo prie šių klausimų sprendimo. Tai rodo, jog Europa gali spręsti sudėtingus klausimus, kaip sakė ponė Harms ir jinai visiškai teisi. Labai svarbu, kad e, Jungtinės karalystės piliečiai suprastų ES svarbą ir, ir potencialią vertę. Mums tai taip pat turi padėti geriau suprasti Europos projekto svarbą, projekto, kurį turime ginti, kartais netgi sutikdami su tam tikrais kompromisais. Tačiau tai yra naujas šansas Europai. Aš tikiuosi, kad pabėgėlių problema Aš manau, kad pabėgėlių problema, koks be būtų jos mastas, gali būti išspręsta, jeigu veiksime kartu. Mūsų jau primtas sprendimas gali būti labai svarbus žingsnis į priekį. Pane Vilmot, tris minutės. Colleagues, This... Pone Vilbot, kolegos, galiu pasinaudoti šią diskusiją ir apsitarti dėl atskirų detalių susijusių sprendimais pirmomis pastarosius dienomis. Tačiau dabar matome, kad laikrodis tiksi vis greičiau. E, vadovų taryba leido e, pasi, priimti tam tikrus sprendimus, tuos, kurių prašė Junktinės karalystės ministras pirmininkas. E, Tai yra ne kažkoks ypatingas vienašalis susitarimas, tiesiog spręs Junktinės karalystės žmonės, bus priimtas labai reikšmingas sprendimas. Ir vis, dėl visko buvo susitarta vėlyvų pusryčių Bruselėje metu. Mes kalbam apie Junktinės karalystės ateitį. Tai yra globali žaidėja. Mes kalbam apie ES ateitį. Mums reikalingas vis didesnis tarptautinis bendradarbiavimas, kad išspręstume iššūkius su mumis susijusius tame netikrimumo pilname pasaulyje. Tačiau Junktinėje karalystėje regis e, dėl Europos e, tokius silpnus argumentus Junktinėje karalystėje pateikia e, Europos priešininkai. Kas buvo pasakyta, ką sakė tie, kurie nori pasilikti, ką sakė tie, kurie nori suskaldyti bendruometės, kurie išsitraukė savo ideologinę kitai darbo tvarkę. Mes kalbame apie retoriką. Mes netiek sulaukime atsakymų į aktualiausius klausimus, kiek retorikos. Tuo tarpu e, Junktinė karalystė turėtų būti aktyvi, viena iš vadovaujančių ES narių ir spręsti rimtas problemas. Tad kas kalba Junktinės karalystės vardu? Buvo atstovaujama tik dalelė Junktinės karalystės žmonių. Laikas, kad e, e, būtų pastatyti į vietą tie, kurie neva motivuoja kažkokiais superpatriotiškais siekiais ir sakosi kalba už visus Junktinės karalystės žmonės. Turime atšaukti tuos, kurie sakosi besirūpina dirbančiais žmonėmis. Tuo tarpu, jeigu gyvenintume jų sprendimus, atsirastų daugiau, e, mažiau darbo ir mažiau teisių darbuotojams. Tad štai e, mes turime eiti į gatves, pa žmonės, belstis į kiekvienas duris ir ne tik agituoti Junktinę karalystę likti e, Europos Sąjungoje. Priminkime Junktiniai karalystė, kad yra viena iš vadovaujančių Europos Sąjungos valstybių, viena iš pažangiausių. Mes turime paraginti jung, e, taip pat profesinės sąjungos, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai darbuotojų diskriminacijai. E, apmokamos atostogos, tas pats darbo užmokestis už tą patį darbo vietą e, turėtų būti mūsų kampanijos dėl pasilikimo ES dalis. Kalbėkime apie pozityvius atvejus, apie jungtinės karalystės vietą pasaulyje. Kalbėkime apie aplinkos saugą, apie ekonomiką mes būsime stipresni šio paučio klausimus spręsdami su Europos partneriais. Daug ką dar galima nuveikti, kad ES taptų geresnė vieta visiems mūsų piliečiams. Ir nepasiduokim iliuzijoms. Po to, kai bus laimėtas referendumas, kai bus susiteta dėl teisės aktų, mums sulaukia darbas reformuoti ES, kol kas tai nėra padaryta. E, mes turime daryti įtaką tam procesui, dėl to turime sėsti visi prie stalo ir Junktiniai karalystė, ir Europos Sąjungai turime rasti tokius sprendimus, kad visi būtume laimėtojai. Ačiū. Dėkoju. Pone Vilmot, ar primtumėte klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Klaus ponas Dartmut. Dėkuoju Jums už tai, kad davėte man užduoti savo klausimą. Taip, be abejo, kai vyko prieš kelis mėnesius parlamento rinkimai, uh, Leiboristų partija pasisakė prieš patį referendumą. Ar jūs, pasis, ar jūs vis dar remiate to nuomonę, ar jūs vis dėlto norite, kad būtų referendumas? Ir jeigu jūs dabar nusprendėte, kad reikia referendumų, tai kodėl jūs pakeitėte savo nuomonę? Antroju, kad tai tikrai visiškai neaktuolus klausimas. Referendumas vyks, patinka mums ar ne. Ir mes turime padaryti viską, kad mes kovotume už Britanijos žmonių ateitį. O ta ateitis bus garantuota tik jeigu mes būsime e, stiprioje Europos Sąjungoje. Tik tai taip bus užtikrintas saugumas, investicijos, darbuotojų teisės ir naujos darbo vietos. Dėkoju. Toliau, ponia Intveld. Vien, vieną minutę jūs turite. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš labai mėgstu cituoti vieną mano labai mėgstamą da, uh, serialą. Taip, ministrė pirmininkė. Uh, ten, kur ponas Hamfris e, sako, mažiausiai jau penkerius metus Junktinė karalystė siekė suskaldyti Europos Sąjungoje ir mes kovojome kartu su Olandais prieš Vokiečius, kartu su Vokiečiais prieš Olandus ir po to kartu su Italais prieš e, Vokiečius. Kodėlgi mes dabar turime keisti taktiką, kuri e, pasiteisino. Aš kaip liberalė iš Niderlandų galiu pasakyti, kad mes turėtume padaryti viską, kad po, o, o, aiškiai rodytume, kad pono Humphrey žodžiai yra visiška netiesa. Taip, mes galėsime įveikti uh, 21 amžiaus iššūkius tik jeigu turėsime tvirtą Europą. Terorizmas, klimato kaita, migrantai, energetikos krizė. Tik tai sutelkę savo pastangas, tik tai kartu mes galėsime pagerinti savo piliečių gyvenimą, pasinaudodami puikiomis internetinės e, eros ir skaitmeninės ekonomikos e, privalumais. Kurkime ateitį kartu. Balsuokite už Birželio 23 dieną. Anderson, one... Dėkuoju toliau, ponė Anderson, pusantros minutės. Dėkoju. Darbuotojai dabar e, bus ištum e, įvaryti į skurdą vien dėl to, kad jie nėra Junktinės karalystės piliečiai. Netikri pažadai dėl konkurencingumo ir dėl vis gilesnės e, Europos Sąjungos. Tik, visi šie dalykai tik tai sustiprino euroskeptikų gretas. Europa šiandien yra pernelik nutolusi nuo piliečių ir mes žinome, kad jie ir kenčia nuo didžiulio demok demokratijos deficito ir e, sprendimus priima Europa, tuomet, kai jos turėtų priimti nacionaliniai parlamentai. Tačiau ES užtikrina apsaugą darbuotojų, e, vartotojų teisų apsaugą, be to ji padeda progresyvioms, pažangioms jėgoms e, veikti kartu. Be to ES vaidina svarbu vaidmenį siekiant taikos Šiaurės Airijos. Ir buvo finansuojama daugybę labai naudingų veiksmų Airijoje. Struktūriniai e, ir žemės ūkio fondai labai teigiamai veikia situaciją Šiaurės Airijoje. Ir tūkstančiai mano rinkėjų nepasitikė tuo, netikė tuo, kad Junktinės karalystės vyriausybė finansuos jų reikmes taip, kaip tai daro Europos Sąjunga. Ir todėl Šin Feinas yra įsitikinęs, kad uh, Airijos vieta yra tik Europos Sąjungoje. Dėkoju. You, Pone Evans. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Uh, Mes šiuo metu išgyvename tikrai labai įdomius laikus, nes politinės diskusijos yra labai įtemptos. Gegužės mėnesį vyks taip pat ir e, rinkimai į Velso parlamentą ir e, bus formuojama Velso vyriausybė. Ir mes galvosime apie tai, kaip galima būtų kurti e, stabilę, tvarę ekonomiką, klestinčią visuomenę. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes turime raginti visus balsuoti už tai, kad mūsų partnerystė klestėtų ateityje. Mums narystė Europos Sąjungoje ekonominė, socialinė ir kultūrinė prasme yra labai naudinga. Mes norime turėti e, e, aiškesnę vietą Europos Sąjungoje. Mes norime, kad mūsų balsas būtų labiau girdimas. Ir iš esmės šis klausimas yra susijęs su tuo, kokią ateitį mes norime kurti, kokią Europos Sąjungą mes norime turėti. Uh, Ir mes norime, kad mes visi kartu galėtume kurti teisingesnė ir geresnė visuomenė. Mūsų žinia yra, siunčiama žinia yra labai aiški. Mes galvojame apie visus savo gyventojus, apie tuos, kurie gyvena kaimo vietovėse ir nutoldusiuose e, salose, apie pagyvenusius ir jaunus žmonės. Ir jie visi nori, kad mes liktume Europos Sąjungoje. Turime pripa, nepamiršti, kad mes kad nuo mūsų pasirinkimo ne tik priklausys mūsų, bet ir ateities kartų gyvenimas. Now, Mr. De Graaf, one minute. Kolega De Graaf, minutė, prašau. Pone pirmininkė. Apklausos rodo, kad dauguma Junktinės karalystės žmonių norėtų, kad jų šalis pasitrauktų iš Europos Sąjungos. Europos Sąjunga daro viską, kad breksitui būtų sutrukdyta, bet juk tai yra demokratijos ir laisvos valios pareikšto žmonių nuneigimas. Jungt Jungtinė karalystė nes negavo nei gramo suvereniteto daugiau net po pasiekto susitarimo. E, pono Kamerono e, dėka matome, kad e, kad jis pats yra nedaugiau negu paprastas Europos pūdėlis. Ir mes Lauksime referendumo rezultato ir lauksime, kad ES taptų suverenių valstybių sambūrių siekiant didesnio klėstėjimo. Ačiū. Žodis ponui Foyt. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien išgirdėm viską, kas neva neveikia ir viską, kas nebuvo perkelta į ES teisyną finansinės dovanos Turkijoje irgi neveikia. Tad kaip galima būtų pagalvoti apie tai, kad kiek beduotum pinigų Turkija, jį ką nors sugebės pakeisti susikloščiusiu situacijoje. Turkija beveik suinteresuota yra, kad Graikija ir toliau būtų nestabili negu atvirkščiai. Finansiškai tai naudingiau. Jeigu Tai yra vienas iš paskutinių dar turimų sprendimų siūlymų, tai jis yra nekoks, švelniai tariant. E, kalbėjome ir apie katastrofišką Junktinės karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Kažin ar jau čia būtų tokia katastrofa? Aš sakyčiau, kad tai leistų atgimti vilčiai Europoje. Nes integracija kultūrų, atskirų šalių, pasikeistų laisvų valstybių sambūrių, kuris, to, valstybių, kurios, kurios pačios gali tarpusai tvarkyti sambūrių. Pone Grostet. Merci beaucoup. Euh, Permettez-moi de paraphraser un ancien président français. Dėkuoju, pone pirmininkė. Aš e, manau, kad e, sakydami, kad e, dabar dega mūsų namas, o mes žiūrime kažkur kitur, yra labai taikliai pasakyta vyksta labai daug diskusijų ir jokios pažangos. Migrantų klausimo nėra pasiekta, tuo tarpu migrantų srautas vis dar plūsta. Visa tai yra e, nepriimtina. Ir mūsų vadovai dabar stebuklingai susitarė, bandydami išgelbėti Davido Camerono politinę karjerą ir tuomet atidarė Pandoros skrynę tokios Europos, kurią galima pasirinkti kaip pagal meniu. Kaip mes dabar turime įtikinti savo piliečius, kad Europa turi atsilankyti e, prieš migrantų srautą, turime apsaugoti piliečius nuo Kinijos dempingo, kovoti su ISIS, Graikija vakar, dabar Jungtinė karalystė, ar viena ES valstybė gali paimti įkaitėmis visas kitas valstybės. Ir auka yra Europos solidarumas, mūsų politinis, ekonominis projektas Mūsų e, vienybė aplinkosaugos ir kitose sektoriuose taip pat dabar Britai turi reaguoti, nes jie dabar e, turi veikti, todėl kad iš Europos tyšėtis e, negalima. Ir manau, kad valstybės narės e, yra e, ne piromanės, bet e, gaisrininkės. Pone Grostet, yra Melinos kortelės klausimas, ar jūs sutinkate atsakyti į jį. Ponas Lebreton jums pateiks klausimą. Jūs sakote, ponė Grostet, kad e, Brexit lygu, lygu Europos e, ekonominis ir socialinis nestabilumas. Tačiau Frankfurto birža, ką tik tai sudarė sustarimą su Londono birža, ar tai neįrodo, kad Brexit uh, visiškai neturės neigiamos įtakos e, verslo pasauliui ir kad nebus jokių neigiamų pasiekmių iš principo atsakymas. Jūs e, neteisingai mane supratote. Aš nesakiau, kad Brexit reiškia ne ekonominį nestabilumą. Aš sakiau, kad aplinkos sauginis, ekonominis, socialinis nestabilumas pasaulyje reikalauja, kad mes visi veiktume vieningai. Ir todėl 500 milijonų ES e, piliečių turi veikti kartu globalizacijos kontekste, o tam mums reikia, kad Junktinė karalystė veiktų kartu su mumis. Na, o kalbant apie Londono biržos galimą žlugimą, tai aš manau, kad jūs neteisus. Ponas Guerrero, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kas gali numatyti iš anksto, kas įvyks už keturių mėnesių Junktinėje karalystėje? Tikėkime, kad Britai pasakys taip. Uh, narystė Europos Sąjungoje. Tačiau žinome, kas mūsų miestuose vyksta kasdien, kas vyksta mūsų gatvėse. Iš tikrųjų, e, yra vis daugiau krizių. Migracijos krizė, ekonominės krizės ir taip toliau. Brexit krizė, ekonomika neauga, darbo vietos nekuriamos ir taip toliau. EBPO apskaičiavimais ekonomikos augimas bus, bus labai nedidelis, 1,2 Prancūzijoje, kažkas e, panašaus e, Vokietijoje, gal truputį daugiau. Vienas procentas Italijoje, šitie dalykai kenkia Europos Sąjungai. Ir visa tai vyksta tokiame kontekste, kuomet e, žaliavų kainos yra geros, kuomet daug rodiklių yra teigiami, tačiau mums trūk, trūksta e, ekonominės politikos veržlumo, ekspansijos. Ir e, mes turime imtis atitinkamų priemonių tiek trumpalaikiu laikotarpiu, tiek vidutinės trukmės, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Aš manau, kad sveikas protas to reikalauja ir to reikalauja situacijos analizė. Aš manau, kad turime įgyvendinti Junkerio planą veiksmingiau. Aišku, Europos investicijų bankas taip pat čia turi suvaidinti savo vaidmenį. Dabar migracijos krizė. Yra sakoma, jog turime užkirsti kelią migrantų srautams, tačiau nėra įsipareigojama tinkamai gyvendinti to, kas jau nuspręsta. Panas Junkeris sakė, jog taryba priėmė tam tikrą sprendimą, tačiau jis negyvendinamas. Pone Guerrero, ar sutinkate atsakyti ponios Atkinsot klausimą? Pone Gerere, ar jūs kaip socialistas tikite tuo, ką sako Davidas Cameronas? Rumunijos, Lenkijos, Rytų ir kitų Europos šalių piliečiai bus antrarūšiai. Ir jei sutartis bus pakeistas, tuomet jūsų piliečiai nebegalės ir gauti socialinių pašalpų. Aš nemanau, kad mums reikia antrarūšių piliečių. Ir aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad darbą mes liekam arba ne. Ir aš, jūs socialistai pritarsit e, tam, kad būtų kuriama dviejų greičių Europa. Aš manau, kad, e, kad mano partijos e, kolegos frakcijos vadovas ir ponė Vilmot labai aiškiai pasisakė. Uh, šito klausimu. Mes pasisakome už stiprią ES, giliai integruotą. Mes pasisakome už ES, kuri gerbė visas socialinės teisės visiems piliečiams. Ponas Terička, minutė, prašau. Ponas Terička. Ponios ir ponai, aš esu iš šalies, kuri nepriklausė integracijos procesams 50 metų. Tai nepriklausė nuo mūsų valios, tiesiog taip susiklostė situacija po antro pasaulinio karo. E, spręs jungtinės karalystės piliečiai, bet e, štai norėčiau tarti keletą žodžių, koks bus skirtumas, ar jie liks ar neliks Europos Sąjungai. Nekalbėkim detaliai apie visokius nesutarimus, sunkumus ir taip toliau ir panašiai. Spręs, kaip jūs sakiau, jungtinės karalystės žmonės. Tai pasakysiu tik tiek, kad mes norime, kad jungtinė karalystė liktų Europos Sąjungoje, mums jos reikia. Uh, Pro, sustarimas yra probleminis, jis buvo rastas, mes pritarėm ją, mes esam pasirengę sumokėti tą kainą, dėl kurios buvo susitarta, kad liktų Britai Europos Sąjungai. Kitas dalykas. Čia mes nekalbam apie proceso pradžią. Tiesiog mes kalbam apie pradžią tų reformų, kurių labai reikia Europos Sąjungai. Kai kurios jau yra šios dienos darbo tvarkiai, kai kurios tos reformos jos atsiras ateityje. Ir paskutinė pastaba. Jeigu pažiūrėtumėte tarybos posėdžių išvadas, uh, E, pamatytume, kad mes e, matome ten rezultatus tam tikrus ir kovo mėnesį turėtų susitarti labai konkrečių rezultatų, kad piliečiai suprastų, dėl ko buvo susitarta ir kas konkrečiai keisis. Ačiū. Dėkoju, ponu Teličkai, ponas Flanagan. Pusantros minutės, prašau. It's not working. Uh, Ačiū. Milijonai žmonių kilusių iš Airijos balsuos referendume uh, dantis karalystės išstojimo. Ir aš pat norėčiau paraginti juos pasiklausyti tai, ką aš noriu pasakyti. Panas Junkeris net negalėjo pasilikti čia iki diskusijos pabaigos. Ir aš per pastarąją sesiją jo klausiau, ar jūs paremsite mus tam, kad mes galėtume atsikratyti 31 milijardo naštos užkrautos mums. Ir ECB bankas yra pripaži, pripažinęs, kad Airija buvo įstumta į tą finansinį jungą. Tačiau ponas Junkeris net nesitekė man atsakyti. Reikėtų beje pasidomėti, ar tie vertybiniai popieriai neprieštarauja, tos obligacijos neprieštarauja mūsų konstitucijai. Ir realiai tai buvo kapitalas, kapitalas, e, kuris buvo panaudotas pan, e, visiškai nesilaikant taisyklių. Ir taip atsibė pritaikė sankcijas po, po to mūsų bankui. Dėl to, kad pagalvojo, kad tas reiškinys gali išplisti kitas šalis. Ar Didžioji Britanija, ar Luksemburgas, ar Prancūzija, ar tos šalis pritar, pri, būtų pritarusios tokioms sąlygoms, kurios gavo Airija? Aš noriu pasakyti, jei ES nesikeis, aš norėčiau kreiptis visus airius gyvenančius Jungtinėje karalystėje, balsuokite prieš šią sąjungą. Dėkuoju, ponia Kot. Much, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Me, Atsiprašau, aš nepastebėjau pono Tanogo iškeltos melinosios kortelės. Ar atsakytumėte klausimą? Pone Flangin, ar atsakytumėt į melinosios kortelės klausimą, kurį nori užduoti ponas Tanokas? Taip, gerai, ponė Tanokai, prašau. Mikro, mikro, mikro. Įsijungite mikrofoną. Uh, Airijos piliečiai gyvena iš tikrųjų Junktinė karalystė, skaitant ir mano apygardoje, ir e, mano regione Anglijoje. Ir mane iš tikrųjų nustebino jūsų pasisakymas. Aš nelabai suprantu, kaip e, tai gali, e, kaip toks balsavimas gali būti naudingas Airijos Respublikai ir jos finansinėms problemams. O jūs gal taip pat norite, kad Airijos Respublika išstotų iš ES ir gal susijungtų vieną sąjungą su Junktinė karalystė. Ir kaip jums patiktų, jei tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos atsirastų tikra siena, kur būtų imami muitai? Kaip tai padėtų jums kurti klestė, klestinčią Airiją ir naujas darbo vietas Airijoje? Nes Šiaurės Airija gali vieną dieną da, uh, nebelikti ES tuo tarpu, Airijos Respublika bus ES narė. Iš tikrųjų, ironiška. Aš e, e, sakiau, kad e, ko gero Britams nerūpėjęs airių balsas ir jūs, kaip Britanijos pilietis, ar neišgirdote, ką aš norėjau pasakyti. Iš mūsų pagrobė pusantro milijardo eurų jei niekas nesiklausys to, ką man, mano airiai. Tuomet tie airiai, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje, turėtų įsiklausyti tai, ką aš sakau. Pusantro milijono žmonių išvažiavo iš Airijos, tai yra jauni žmonės. Jei mes neišgirsime jokio atsakymo, ar tai neįrodės, kad ES visiškai nerūpi mūsų nuomonė, And now Mrs. Scott for real. Dėkuoju, toliau ponia Kot. Iš tikrųjų dabar galite kalbėti. Taip, taip, aš iš tikrųjų čia ir esu. Britai nori, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje, todėl mes manome, kad mes turime bendromis jėgomis ieškoti bendrų iššūkių, bendrų sprendimų. Klimato kaita, terorizmas ir pabėgėlių krizė. Tai yra dalykai, kur nepripažįsta sienų ir reaguoti juos reikia tik tai su, sutelkus visas savo pastangas. Uh, Kol kas mes kalbame apie tai ir mūsų ateitis yra Europos Sąjungoje ar ne. Ir kol kas, e, kol kas visi galvoja tik apie e, nuobodžius dalykus. Ir aš manau, kad tik dabar mes pradėsime žiūrėti tikrąjį referendumo filmą, o nebe jo re reklamą. Dabar realiai galėsime pradėti kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia. Ir man, tiesą sakant, kartais atrodo, kad Europa gal ir šiek tiek ir skuba ir gal ir priima sprendimus, kurie nėra labai priimtini žmonėms nei Junktinė karalystė, nei kitur. Tačiau aš manau, kad vis tiek ES yra puikus pavyzdys to, kaip tautos sutelkia savo pastangas ir kartu kuria bendrą ateitį. Taip, mums reikia keisti ES. Ir aš manau, kad kampanija dėl referendumo yra puikiai proga mums kalbėti apie taip, kokiu reformu mums reikia. Reikėtų mažinti stambių įmonių interesus, o visos ES institucijos turėtų būti visiškai skaitingos žmonėms. Ir aš manau, kad mes turime unikalią galimybę perkurti Europą taip, kad ji iš tikrųjų būtų tautų Europa, kuri tarnautų Europos žmonėms. Ponas Vilinski. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, jog birželio 23 pamatysime didžiulę demokratijos apraišką, kai žmonės galės patys demokratiškai nuspręsti savo likimą. Olandijoje taip pat demokratinė dauguma pasisaky, tikiuosi pasakys už tai, kad būtų liekama Europos Sąjungoje. Mano šalyje, Auri, Austrijoje, Europos Sąjunga taip pat kyla nepasitenkinimas. Tad kyla klausimas, kodėl žemynė, kur gimė demokratija, ar Graikijoje, ar Islandijoje, nes yra ten tokių istorinių ginčiamų klausimų, kodėl nebūtų įmanoma tos vienoje ar kitoje šalyje atkurti realią demokratiją. Visose valstybėse narėse, visose sistemose žmonės sprendžia, jie yra teisūs, ne jūs, ne aš, ne kas nors sprendžia žmonės to šalies. Taip turi būti, nes tik tada bus galima pasiekti pažangos, nes vėl piliečiai supras, kad jie kažką reiškia politikoje, tik taip galėsime gyventi e, demokratiją. Ačiū. Dėkuoju, ponas Korin Mikė. Dėkuoju. Ponas Donaldas Tuskas pasakė, kad jis nori laisvo žmonių dėjimo Europoje, bet juk Junktinė karalystė nepriklauso Šengeno zonai. Airija net Karlui Marksui padėjo, bet nesitikėjau iš to jokios naudos. Mes turim, mums reikia bendros ekonomikos, tačiau mums tikrai nereikia tokių pareigūnų, kurie nuspręs Kongo problemas kažkokias. Ir aš tikiuosi, kad žmonės balsuos už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Ir manau, kad laikas yra grį, išeiti iš ES, jungtiniai karalystėje, grįžti prie laisvos prekybos susitarimo su Slovakija, Lenkija, Čekija ir kitomis šalimis. Aš manau, kad laikas yra iš apskritai sugriauti ES. Ačiū, ponas Korvin Mikė, ar priimtumėte pono Buonano klausimą pagal mėlynąją kortelę? Prašau klausti. Sì, eh, ho sentito... Girdėjau kolegos pasisakymą Norėčiau paklausti, ar yra kokia nors stebuklinga lasdelė. Ir jeigu, ką jūs padarytumėte, jei turėtumėte tokią lasdelę, ir jeigu būtų ponas Junkeris ir ponas Tuskas? Gal galėtumėt pakartoti antrą savo klausimo dalį, ką aš daryčiau, jei turėčiau ką? Intervento Išklausęs e, jūsų pasisakymą, e, noriu paklausti štai ko. Jei turėtumėte stebuklingą lasdelę, lasdelę kaip burtininko lasdelę, ir rytoj, jeigu jūsų paklaustų, kas turėtų būti Tusko ar Junkerio poste, ką jūs į tos postus paskirtumė, turėdamas tokią lasdelę? Aš be abejo paskelbčiau ES pabaigą, nedelsiant. Ačiū Dievui, kad gyvenam realiam pasaulyje, sako pirmininkas. Kolega Gonzalės, pusantros minutės, prašau. Pasisakymas ne į mikrofoną, vertėjai negali girdėti kalbėtojo. Pone pirmininkė. Susitarimas nėra galbūt toks, kokio būtume norėję, bet tai buvo vienintelė galimybė. E, tai nėra nei laimėjimas, nei pralaimėjimas, tai nėra žingsnis atgal, bet kokiu atveju. Mm, vis mažiau žmonių atsimena antrojo pasaulinio karo priežastys ir jo pasiekmes. Ir tai yra pavojinga. Kūrėme Europą tam, kad nebebūtų susipriešinimo tarp šalių, tarp tautų. E, Tai yra svarbiausia idėja, o nacionalinis susipriešinimas kyla dėl to, kad kai kurios politinės jėgos tą susipriešinimą kursto tam, kad savo užsidirbtų politinių dividendų. Tad manyčiau, kad neverta grįžti į nacionalizmą ir populizmą, neverta kartoti praeities klaidų. Mes daug kalbėjom apie išorės grėsmės Europos Sąjungai, tačiau didžiausia grėsmė yra vidinė. 1939-aisiais Führerio nacionalizmas ir populizmas uh, užėmė pernelyg svarbę vietą. Ir dabar vienintelis skiepas šitai problemai yra aiškus - vienybė. Uh, Šiaurės Airija, Velsas, Škotija, Jungtinė karalystė, toms šalims, to, toms, tiems regionams ir visai šaliai labiausiai reikia Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje dabar pučia šaltas vėjas, bet čia gyventi yra įmanoma. Bet turime kartoti visiems Britams, kad ir ką darytų, kad ir kokį sprendimą priimtų Junktinė karalystė, ES tęs savo egzistavimą. Tai štai, tokią metaforą galėtume pasakyti. Tiems, kurie pasako už pasitraukimą. Ponas Gualtieri, dvi minutės. Susitarimas, dėl, kovo, dėl kurio buvo susitarta vienbalsiai 28 valstybių ir vyriausybių vadovų yra subalansuotas ir sąžiningas pasiūlymas. Ir aš manau, kad visos institucijos turėtų didžiuotis tuo, kad, viso, kad ES sugebėjo laiku pateikti šį pasiūlymą. Jungtinė karalystė ir toliau galės naudotis bendrosios rinkos privalumais, neįsipareigojus siekti gilesnės politinės integracijos nors e, to turės siekti kitos šalis. Toliau taip pat buvo kalbama apie priemonės, e, kurios užtikrintų, kad svaras nerdalingų nebūtų diskriminuojamas. Ir taip pat mes manome, kad e, buvo labai svarbu užtikrinti vienodas taisyklės visiems bendrojoje rinkoje. Kartu Mes pripažįstame, kad mums reikia siekti gilesnės integracijos. Todėl jei Junktinė karalystė balsuos už tai, kad ji liktų Junktinė karalystėje, mes išnagrinėsime komisijos pasiūlymą. Ir mes laikysimės susitarimo ir nedelsime jį įgyvendinti. Be abejo, kalbant teisiškai, Europos parlamentas e, gali tik tai e, priimti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo laikydamasis galiojančios tvarkos. Tačiau aš manau, kad didžioji dauguma narių šiuose rūmose nori elgtis sąžiningai. Mes manome, kad tai yra geras susitarimas ir mes e, ištisiesime savo pažadus ir dabar nuo Junktinės karalystės žmonių priklausys, kokią ateitį jie turės. Dėkuoju toliau, ponė Belder. Biežder. Aš norėčiau padėkoti ES vadovams už jų toleranciją, da, kai jie turėjo dar kartą tvarkytis su vis didėjančiais Junktinės karalystės reikalavimais, kuriuos pateikė Davidas Cameronas, pirmiausia galvodamas apie padėtį savo partijoje. Uh, Ar tai referendumas? Mums 20 metų jau seniai buvo meluojama. Daugiausia tą darė daug užsienio piliečių finansuojama žiniasklaida. Žmonės nori, kad jų ateitis būtų stabili, klestinti ir saugi. Ir tik jei liksime Europos Sąjungoje, galėsime tai pasiekti nes e, būdami ES mes galime būti pačioje didžiausioje bendroje pas, e, rinkoje pasaulyje. Bet ES yra susijusi ir su migrantais, ir su klimatų kaita, ir su terorizmu, ir turime spręsti visas šias problemas tie, kurie sako, kad mes turime išstoti iš ES, bėga prarajos link ir ne, jie nežino, kas jų laukia rytoj. Ir tai yra idiotiška. Ir aš manau, kad mes turime priimti sprendimą galvodami apie ateities kartas. Dėkuoju toliau, ponė Sargentinė. Vieną minutę jūs turite. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gali būti rengiama daug vadovų tarybų posėdžių su Turkija, be Turkijos, su Graikija, be Graikijos, su Balkanų valstybėmis, be Balkanų valstybių ir spręsti migrantų klausimus. Tai nepadės išspręsti pabėgėlių krizės. Nepadės, jeigu mes e, nesuprasime kad 15 metais milijonas pabėgėlių pateko į Europą ir kad šiais metais taip pat tiek pat e, atvyks pas mus. Te, teisingumo ir vidaus reikalų ministrai kalba apie naujo Šengeno straipsnio e, įgyvendinimą, tekdami uždaryti sienas. Mes neturime leisti, kad atsakomybę prisimtų vien tik tai Turkija ar Graikija. Atsakomybė yra mūsų. Dėkuoju. Ponios Vatsenberg, e, Milnos kortelės klausimas. Ar sutinkate jį atsakyti? Prašom. Πρόσεξα, προ, προσεκτικά άκουσα αυτά που είπατε κυρία Σαρτζεντίνη. Ačiū, ponė Pirinkė, labai įdėmi klausiausi ponios Argentinį pasisakymo. Na taip, jums gal atrodo, kad uh, kad apie migrantus reikia kalbėti tik tai dėl to, kad mes dabar kalbame apie Europos vadovų tarybos išvadas, o gal reikėtų susimastyti apie tai, ką daro valstybės narės. Gal reikėtų kalbėti ir apie tai, kad ES turėtų žimti griežtesnę poziciją Turkijos atžvilgių tam, kad priverstų Turkiją laikytis prisimtų įsipareigojimų, ypač readmisijos srityje. Dėkuoju, pane pirmininkė. Čia kalba sukasi apie migrantų, ar tiksliau pabėgėlių e, krizę. Aš manau, kad e, problema yra politinio pobūdžio, politinės valios problema. Aišku, mes galime e, spausti Turkiją, bet šiau, tačiau tai neišspręs e, problemos. Aš e, nemanau, kad e, nauji darybų skyriai bus pradėti su Turkija ir vargu ar Turkija taps ES narė. Nes mūsų darybinės pozicijos Turkijos atžvilgių nėra labai stiprios. Pone, diskusija manęs neįtikina. Neįtikina, kad e, yra kažkokių problemų ir dabar Britai gali spręsti likti ar išeiti iš Europos e, Sąjungos. Aš manau, kad tai nėra e, iš principo susiję su migracija Turkijai. Yra siūlomi 3 e, milijardai, kad negeriau kontroliuotų srautus. Mm, pone pirmininkė Tusk ir komisijos e, pirmininkė, noriu pasakyti štai ką. Europos pilietis Italas buvo nužudytas, prieš tai jisai buvo kankintas. Europa, kuri gina žmogaus teisės, nedrįsta kalbėti šituo klausimu. Tai gedingas dalykas. Me, jisai buvo nužudytas Egipte. Mes turime reikalauti teisybės iš Egipto. Europos balsas ir e, yra negirdimas ir vyriausias įgaliotinis Magerinė balsas taip pat negirdimas. Tai gėdinga. Ponas Funtulis, vieną minutę. Dėkuoju. Europos Sąjunga jau parodė, jog tokia, kokia yra dabar, neturi ateities. Viskas keičiasi labai greitai ir ši distopinė organizacija nesugeba reaguoti į tuos pokyčius laiku. ES nesugeba apsaugoti ES piliečių interesų. Mes puikiai suprantame, ką nori daryti jungtinės e, karalystės piliečiai. Jie nori apsaugoti savo valstybę. Tame kontekste Graikija tapo daug skurdesnė, todėl kad e, Graikija patikėjo melu Graikijos piliečiai mano, jog NATO pajėgos Egėjo, Egėjo jūroje yra blogas dalykas santykių su Turkija kontekste. Aš manau, kad graikai patys turi spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria dabar. Ir ateityje taip darys. ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos e, nary. Norėčiau padėkoti ponui Tuskui, ponui Junkeriui už e, puikų bendradarbiavimą su parlamentu vadovų tarybo, taryboje. Aš manau, kad e, mes iš tikrųjų laikėmės ES dvasios, o Junktinė karalystė gavo tai, ko siekė. Taip pat mes rėmėmės teisinėmis nuostatomis, kurios galėjo Europos Sąjungoje, tačiau politiniu požiūriu taip pat manau, kad viskas buvo padaryta primtinai. Aš manau, kad šis susitarimas yra teisiniu požiūriu tikrai gyvybingas. Dabar turi būti numatyti, numatyta e, šio susitarimo įgyvendinimo tvarka. Aš manau, kad e, tai, ką ponas Kameronas pasakė darybų pabaigoje, o būtent tai, kad e, Europos, tai, kad e, izoliuota jungtinė karalystė negalės viena atremti saugumo ar terorizmo iššūkių, veikdama viena. Ir jeigu rusai bando spręsti problemas vienašališkai ir sudaro tam tikras sutartis, tai mums tai netrodo geras kelias ir tame yra daug rizikos faktorių. Aš manau, kad e, turi būti veikiama kartu. Europa turi veikti kartu ir manau, kad ponas Cameronas taip pat sutiks su tokiu principu. Ar jūs e, sutinkate atsakyti į Milnos hotelės klausimą, pono Andersono? So, Mr. Anderson. Thank you. Dėkuoju, ponė Brokai. Aš manau, kad susitarimas, kuriame nėra kalbama apie ne eurozonos šalių moralinę teisę eurozonos eksperimente, nėra visiškai išbaigtas. Ir Ar jūs pritartumėt, kad e, tą susitarimą reikėtų pabaigti iki galo? Lisabono sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad 28 šalės yra įsipareigojusios susiekti euro. 19 jau įvykdė savo įsipareigojus, 7 šalės vis dar žengia e, euro link. Tik dvi šalės atsisakė e, euro. Ir Mes norime, kad eurozona būtų stabili, mes susitarėme, kad reikia siekti gilesnės integracijos eurozonoje ir visi turi turėti vienodas teisės ir visiems reikia tankyti vienodas sąlygas. Ir mes turime užtikrinti, kad ir likusios septynės šalis galės visiškai naudotis vi, visais euro privalumais. Mes nenorime uh, kurti tokios sąjungos, Euro sąjungos, kurioje būtų skirti, kuri būtų skiriama taip pat, kuriame skirtingais greičiais. Gerbiamasis ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie investicijas į Šengeno erdvę ir aš manau, kad tai yra labai gera mintis, nes dabartinis Euro, Šengeno erdvės susiskaldimas yra dalykas, su kuriuo turime reaguoti nedelsdami. Mums reikia apsaugoti Europos sienas. Bet kas yra tos sienos? Aš manau, kad tos sienos negali būti spigliuotos vėlos tvora. Tikroji 21 amžiaus siena turėtų būti dalykas, kuris leistų mums uh, plėtoti e, gerus santykius su savo kaimynais partneriais. Tikroji Europos siena turėjo būti kuriama protingai, jie turėtų užtikrinti e, deramą ES piliečių saugumą, taip pat turi padėti mums e, prekiauti ir turi taip pat suteikti galimybę pabėgėliams susilaukti padorios pagalbos. Tai yra investicija į mūsų ateitį ir aš manau, kad dėl tos investicijos mes turėtume priimti sprendimą e, artimiausio ateityje. Dėlikoju toliau, ponė Atkinson. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums. Ir e, šią sesiją klausosi mano rinkėjai iš Anglijos pietryčių. Praeitą savaitę aš dalyvavau pirmininkų suvaigoje ir kartu su ponu Brokau mes dalyvavome. Ir, ir tame susitikime da, mes sužinome, kad Davidas Kameronas norės susitikti su visų frakcijų atstovais, tik su tam tikrais. Ir tai pasako viską, ką reikia žinoti apie tą referendumą. Nebus jok, sutartis nebus keičiamos. Uh, Ir ponė Brokai, ministro pirmininko susitarimas net nėra vertas to popieriaus, ant kurio jis yra parašytas. Ir tą patvirtino ir e, vienas iš Kamerono ministrų šiandien. Aš manau, kad vienintelė galimybė mums ką nors pakeisti yra balsuoti prieš narystę Europos Sąjungoje. Dėkuoju, teniam, ponė Šoidrova, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmieji Europos parlamento nariai, mėly bičiuliai. Aš džiaugiuosi, kad pavyko susitarti. Tai įrodo, kad 27 valstybės narės turi geros valios, nes jie norėjo siekti tokių uh, nuostatų, kurios būtų priimtinos ir Junktiniai karalystiai, ir kitoms valstybėms narėms. Mes suprantame, kad mums dar reikės dėrėtis ir dėl uh, teisės aktų pakeitimų, dėl jų dėrėsimės čia. Aš manau, kad turime suprasti, kad visuomet turime ginti savo pagrindinės vertybės ir, bet, ir kad ir kokios būtų dėrybos, negalime dėrėtis dėl pamatinių mūsų sutarčių principų. Aš Džiaugiuosi, kad net Junktinė karalystė yra žmonių, kurie nori, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje. Ponas Fox apie tai kalbėjo. Tačiau yra ir tokių, kaip e, ponas Farašas, kuris visiškai iškreipė Čekijos ministro pirmininko žodžius, ne, nes Čekijos ministras pirmininkas tik tai perspėjo mus, kad e, jei Junktinė karalystė pasakys ne narystai, tai gali turėti uh, E, rimtų pasiekmių, nes gal kitos šalis norės pasiekti jos pavyzdžių, bet tai nereiškia, kad mes norime išstoti iš ES ir tai nereiškia, kad mes norime, kad Britai pasakytų ne per referendumą. Aš norėčiau palinkėti ponui Tuskui da, e, lygiai taip pat energingai e, spręsti ir migrantų krizę, kaip su tokia pat energija entuziasmu, kaip buvo sprendžiama Junktinės karalystės problema. Pone Grapinį, dėkoju. Jungtinė karalystė turėtų pasilikti Europos Sąjungoje. Suprantu, kad ir jūs taip manote. Aš norėčiau jūsų paklausti štai ko, ar jūs manote, kad po tų padarytų nuolaidų, kurias suteikė taryba Junktiniai karalystė ir turint omenyje, kad klausimas būtų, kad atsakymas būtų taip, Ar Jūs manote, kad vieninga rinka, laisvo judėjimo principai ir vienodo traktavimo principai bus išlaikyti? Ačiū. Taip, taip, atsakymas. Aš esu įsitikinusi, kad susitarimas apima visas tas vertybės ir vieningoje rinkoje bus gerbiami visi tie principai, kuriuos Jūs paminėjote. Be abejo, mes diskutuosime dėl vairių teisėkuros aspektų, tačiau uh, laisvos rinkos principai neturėtų būti pažeisti. Kolega Vaisinholzer, minutė. Tikoju, ponė pirmininkė. Svarbu turėti dar kažkokį pagrindą sprendimų iki re referendumo. E, na, o paskui sprendimas bus priimtas, esu tuo tikras. Tačiau labai gaila, kad dėl šios diskusijos buvo atidėti kiti sprendimai, pavyzdžiui, pabėgėlių tragedijos svarstymas. Žinau, kad net jeigu vadovų taryboje buvo labai daug darbo, labai gaila, kad sprendimai, mano minėtų srityje, nebuvo priimti. Reikia daugiau struktūrų, daugiau pajėgumų priimti pabėgėlius, daug geresnės sienų apsaugos, daugiau lėšų. Tai, tačiau tam dėmesio nebuvo skirta. Ir jeigu bus uždaromos tik vidaus sienos, problemos neišspręsimus. Reikia Graikijos palaikymo Ne tik saugumo požiūrių, taip pat reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi žmogaus teisių. Pone pirmininkė, aš taip pat manau, kad reikia rasti europinį sprendimą. Bet esmant fondas rodo, kad piliečiai nori e, priimti sprendimus ES lygmenių, nes vienas, kaip žinia, laukia ne karys. Dėkoju, sako ponas Karas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pabėgėlių klausimas ar Britų referendumas klausimas, visi, šitie abu klausimai tiksliau turi bendrą vardiklį, kas tai yra. Yra pernelyg daug politikų, kurie elgesi nerimtai ir neatsakingai. Jie žaidžia, naudodamiesi žmonių emocijomis, o kartais ir jų pikčiu. Jie naudojasi tuo. Tos dvi temos turi bendrą vardiklį ir tai, kad savo pačių politinėse gretose turime narių, kurie savo naudai ar vidaus kvoms laimėti tiesiog manipuliuoja žmonėmis ir nuo to nukenčia europiniai projektai. Tad kviečiu visus kolegas baigti tuos tokius neaiškius žaidimėlius, nes ar tai būtų uh, Britų referendumas, ar tai būtų pabėgėlių krizė, nieko tokiais būdais neišspręsim. Tai pakenks tik visai mūsų bendruomeniai. Renacionalizacijos čia negali būti, e, nacionalinio kurstimo neturi būti, nacionalistinio tiksliau kurstimo neturi būti. E, yra tikrai nepriimtina, kad būtų e, dabar imama konkuruoti dėl vienų ar kitų interesų ar prioritetų. ES teisė, tarptautinė teisė ir mūsų vertybės bei mūsų priimti sprendimai yra pakankami tam, kad galėtume atrasti reikiamą dinamiką patikimiems sprendimams išrutulioti ir išeiti iš tų sunkumų. Ačiū. Pone Karas, sako pirmininkas, e, pagal mėlynąją kortelę norėtų paklausti jūsų kolega. Ponas Benu. Tiksliau, ponas Artiui klaus. Atleiskite. Atleiskite savo kalbėtus. Ponas Balčytis žodžio paprašė anksčiau, atleiskite. I'm sorry. Balčytis. Yes, of course. Ačiū pirmininkė. Gerimas e, Kalas, man atrodo, jūs iš tikrųjų labai daug ką pasakėt, kad mes visi daugelis čia esame įsitikinę kad jungtinė karalystė turėtų išlikti ir aš manau kad sveikas protas turėtų nugalėti bet nieko nėra geriau kada iš karto tam ir esam pasiruošę. ar jums neatrodo kad europos komisija turėtų pradėti ruošti tam tikrą priemonių planą su kuo susidurs jungtinė karalystė jeigu jie iš tikrųjų išstos iš europos sąjungos? mes turime kalbėti apie london city būtinybę ateityje kurti taip kaip kažkada įkūrėme reitingų agentūras pas save europos sąjungoje turime pradėti kalbėti apie prekybinių sutarčių pasikeitimus apie tai kad jeigu jie naudosis mūsų infrastruktūra kaip norvegija turės mokėti tam tikrus įnašus į mūsų biudžetą apie viską reikia pasakyti jungtinės karalystės žmonėms su kuo jie susidurs jeigu jie priims tokį sprendimą. kaip jūs manote? Die Verhandlungen der, die Verhandlungen der letzten Tage und ich Dėkoju. Dėrybos vyko dar labai neseniai. Gaila, kad buvo nepakankamai išaiškinta, kas ir kaip vyksta. Ponas Brok, ponas ir kiti nepakankamai pabrėžė, kad šio parlamento nariai taip pat prisidėjo ir kiti nariai prisidėjo prie šių dėrybų sėkmės. Kartu, dirbant su Europos komisija, Europos Sąjungos aky e, neturi būti dabar nuneiktas. Ponas Weber pasakė svarbų dalyką. Būtina, kad šis susitarimas būtų išlaikytas, jis būtų gyvenintas. Jeigu Jungtinė karalystė išeis iš ES, bus taikomas labai aiškus ir konkretus procesas. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad kiekvienas referendumas, kurį pradeda vyriausybė, yra tik tai bandymas tos vyriausybės bėgti nuo, nuo jai tenkančios atsakomybės ir nuo realybės. Ačiū. Aš manau, kad mes čia kalbam apie nesusipratimą Manau, kad ponas Artui irgi turėtų turėti galimybę užduoti klausimą. Prašau, ponė Artui. Labai mielai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiamas kolega Karas. Noriu pripažinti, kad pats save kankindamas turiu sakyti, kad tas susitarimas, kuris e, buvo pasiektas tarp valstybių ir vyriausybių vadovų ir pono kamerų, yra pasisekimas vis dėlto, tai yra sėkmė nes iš pradžių matėme tokio politinio negebėjimo veikti paveikslą. Atrodė, kad Europai trūksta valios, trūksta vizijos, o tas įvaizdis tikrai nėra patrauklus jungtinės karalystės piliečiams, kad jie liktų Europos Sąjungoje. O dabar atrodo prie to bejėgiškumo politinio paveikslo prasideda nacionalinio kažkokio kokio nepasitenkinimo gaidos. Man atrodo, kad keturis mėnesius mes nesugebėjom priimti sprendimų ir aš manau, kad galiausiai gal ir nėra tai tokia didelė sėkmė, kai bandoma mums sakyti, nes sprendimų konkrečių nebuvo priimta. Atsakymas. Kaip jau sakiau, tos dvi temos turi bendrą vardiklį. Yra priimti sprendimai, tačiau, kaip jau sakiau, įgyvendinant sprendimus trūksta rimto požiūrio į juos ir rimto jų įgyvendinimo. Tie, kurie priima tuos sprendimus, elgesi neatsakingai. Jie pirmiausia turėtų pradėti save vertinti rimtai. Iki šiol taip nebuvo. Pabėgėlių klausimų lygiai tas pats, kaip ir dėl sutarties su jungtinė karalystė dėl jos likimo Europos Sąjungoje diskutuojama ne, susi, ne dėl susitarimo, diskutuojama dėl pačios sutarties. Aš manyčiau, kad politikai turėtų rimtai vertinti tuos klausimus ir prisimti atsakomybę, turėtų elgtis kur kas rimčiau negu iki šiol. Valstybėse narėse trūksta to rimto požiūrio į priimamus sprendimus. Tiesiog reikėtų laikytis žodžio politikams ir gyventi tai, dėl ko buvo susitarta. Žodis kolegai, Nitas Vyrar, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar liks Junktinė karalystė Europos Sąjungoje? Buvo pasiektas sustarimas, tačiau mes negalim jo pernelyg daug džiaugtis, bet ne visiškai jau džiaugiamės. Nei susitarimai yra tokie, kurie diskriminuos rytų Europos piliečius. Ponas Faraž ir kraštutiniai dešinieji uh, pradėjo tą kampaniją prieš rytų Europos piliečius dirbančius Junktinėje karalystėje. Ir štai dabar, neva, prie mūsų tokius sprendimus, jie išvyks iš Junktinės karalystės arba nebevyks dirbti Junktinė karalystė. Tiesiog manyčiau, kad reikia uh, suprasti, kad tie žmonės dirba, nemato savo šeimų kasdien, kaip mato jas uh, Junktinės karalystės piliečiai. Uh, Taigi aš manau, kad tie piliečiai yra pažeidžiami, nes sumažinant socialinės išmokas jiems e, mes pakenksime skurdžiausiems žmonėms. Jeigu e, kyla toks konfliktas, pirmas e, sprendimas, kuris ateina man į galvą, yra toks, kodėl apskritai nesumažinus socialinių išlaidų. Nežinau, ar kitos valstybės seks tokiu pavyzdžiu. Aš manyčiau, kad e, negerai yra, kai jeigu valstybės mažina būtent šitokias išmokas. Kolegė Šuica, prašau. Dėkoju. Mes sukūrėme Europos Sąjungą tam, kad gyventume taikiai, kad neliktų konfliktų. E, mes nenorėjome e, pasiduoti populizmui. Žmonės, kurie buvo tik neuriečiai, europiečiai sukūrė vieningą Europą, Šengeno zoną, laisvo judėjimo zoną. Ir tai yra puiku, turime tai išsaugoti. Mūsų pirmininkas, ponas Weberis, teisingai pasakė, kad, e, kad Libijoje, Sirijoje, Ukrainoje problemų yra daug. Ir dabar e, iškelti Britų klausimą vietoj tų, nežinia, yra teisinga. Žiūrėkime, kur yra tikri prioritetai. Mes pergyvename daugybę krizių, užimtumo krizę, nedarbas toks didelis. E, Europos Sąjungoje. E, teisingai buvo pasakyta, arba turime elgtis drąsiai, arba tikrai viskas žlugs. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime būti drąsus, ES neturi žlugti. O jungtinės karalystės žmonės, tikiuosi, taip pat bus pakankamai išmintingi ir priims birželį teisingą sprendimą balsuodami už likimą Europos Sąjungoje. Aš manau, kad tai yra vienintelis teisingas sprendimas ir Europos Sąjungai, ir jungtiniai karalystiai. Pone Tuskai, jūs minėjote, ir ačiū Jums už tai, jūs minėjote, kad ES istorijoje dabar atėjęs yra vienas pavingiausių laikotarpių, tai yra teisingi žodžiai. Tačiau matome, kad susidurėme su didžiulė migrantų krize, tai yra didžiausia krize po antro pasaulinio karo. Tad aš kovo 7 dieną, e, į kovo 7 dieną žvelgiu su dideliu op optimizmu, nes bus susitikta aukščiausių lygių sutikimui su Turkija ir galiausiai prasidės e, tas laikotarpis, kai bus pereita nuo žodžių prie darbų. Ar primsite pono Jakobčič mėlynąją kortelę, klausė pirmininkas. Turiu pakviesti kolegę Guvijon pasisakyti, o paskui išklausysime pirmininko Tusk, nes jis turi išvykti, o mes savo diskusiją galėsime tęsti. Toks būtų uh, scenarius. Ar atsakysite, pono Jakovčič, klausimą? Prašau klausti. Dėkoju, ponė Mininkė. Ačiū, ponė Šuica, kad priėmėte mano klausimą. Išklausiau jūsų pasisakymo, pažįstu jūs ir žinau, kad jūs pasisakote už jungtinės karalystės likimą Europos Sąjungoje. Taip ir aš galvoju. Tačiau nei jūs, nei aš nenuspręsime dėl to, nei šis parlamentas. Sprendimą priims jungtinės karalystės žmonės. Ir jeigu jie nuspręs nepasilikti Europos Sąjungoje, ar pritarėte man, kad Junktinė karalystė turėtų galtinai pasitraukti iš Europos Sąjungos ir kad nebeturi būti jokių darybų, nes bet kokia situacija pagaliau turi prasidėjusi ir užsibaigti. Neturi būti naujų darybų dėl Europos Sąjungos pasilikimo Europos Sąjungoje ar įstojimo į ją. Atsakysiu, sako ponia Šuica. Pritariu, tai yra galutinis susitarimas, mes Negalime pasakyti, kad tai yra pats sėkmingiausias dalykas, buvo daroma nuolaidų ir konsensuso būdu buvo pasiektas šis susitarimas. Aš manau, kad nereikėtų numatyti naujų dėrybų, jeigu būtų pareikštas naujas pageidavimas įstoti Europos Sąjungą. Aš manau, kad mūsų sprendimas turėtų būti toks, galutinis, taip man ir mano frakcija. Ačiū. Klausimas, ponios Gijomo. Be abejo, Brexit klausimas yra e, toks, ar ES sugeba būti susivienijusi įvairovėje, ar Brexit situacija rodo, kad regis ne. Kas buvo nuspręsta migrantų krizę sprendžiant? Nieko nebuvo nuspręsta. Buvo, e, matome, kad e, sprendimai, priimti sprendimai realybėje taikomi ne, neefektyviai. E, pabėgėlių perkeliamas iš Graikijos Italijos buksuoja sprendimų bendrų neieškoma, priimami vienašaliai sprendimai atkurti sienas. Vieniems suteikiamas, suteikiamas politinis prieglopsis, kitigi atsitveria sienomis. Europa m, mm, vis labiau izoliuojasi. Pirmiausia, izoliuojama Graikija, nes e, matome, kad vakarų Balkanų kelias e, ir jo prasta apsauga jau davė rezultatų. Sienos pereidamos bet kur, bet kaip Ir matome, kad dabar susidurime su humanitarinė krize. Klausimas yra toks, kam vėl susitikti tarybų, tarybos vadovų susitikimus, jeigu rezultatų šių nėra jokių, tai veikia kaip policinė komunikacija. Ir paskutinis vadovų susitikimas irgi daug nesiskyrė nuo aukštesnių kitų, kur rezultatų dėja buvo maža. O dabar suteiksime žodį, sako pirmininkas tarybos pirmininkui Paunui Tusk, paskui kalbės komisaras Dombrovski. Thank you. Thank you very... Dėkuoju, dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už uh, supratingumą. Kelios pastabos. Šiandien mes kalbame apie du dalykus. Jungtinės karalystės išėjimas, galimas išėjimas iš Europos Sąjungos ir migracija. Tie du dalykai yra tarpusavį susiję. Aš ne neabejoju, kad uh, nuo to, kaip mums uh, pavyks tvarkytis su migracijos krize smarkiai įtakos referendumo baigti. Visi, kas nori, kad ES išliktų vieninga, kad vakarų pasaulis išliktų vieningas. Ir visi tie, kas mano, kad mes išgyvename istorinės svarbos akimirką, turėtų kurti bendrą planą, labai ryštingai. Ir kai aš kalbu apie bendrą planą, aš kalbu apie veiksmingą mūsų sprendimų įgyvendinimą. Šengeno kodekso įgyvendinimą ir bendradarbiavimą su Turkija. Jei mes galėtume sutelkti savo pastangas, būtų labai gerai, o jei mums nepavyktų to padaryti, tuomet tai gali paraginti Junktinės karalystės gyventojus balsuoti prieš narystę Europos Sąjungoje. Aš jau minėjau, kad pasiektas susitarimas įsigalios tik tuo met, jei Britanijos žmonės nuspręs likti Europos Sąjungoje. Jei jie nuspręs palikti Europos Sąjungoje, tuomet tas susitarimas taps niekiniu. Niekas neturi turėti jokių iliuzijų šiuo klausimu. Tai nebuvo tiesiog uh, kažkokios darybos dėl Junktinės karalystės narystės Junktinė e, Europos Sąjungoje sąlygų. Tai buvo vienintelis tokio pobūdžio darybos, kitų darybų nebus. Dėkuoju Jums ir atsiprašau, kad dėl techninių priežasčių turiu Jūs palikti. And, uh... Dėkuojame ponui Tuskui. Toliau kalbės ponas Kefalogijanis. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, labai sunku yra nepritarti pirmininko Junkerio ir pirmininko Tusko vertinimams dėl pasiekto susitarimo tarp ES ir Rinktinės karalystės. Mes nekantriai lauksime referendumo rezultatų ir suprantame, kad kitų darybų nebus. Junktinė karalystė turėtų nepamiršti kalbos, kuri buvo pasakyta Cūriche. Ir kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad jungtinė, jungtinė karalystė tai yra Anglijos, Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos karalystė. Mes nenorime mažosios Anglijos. Aš tikiuosi, kad mes visi suprasime, kad mums reikalinga vienybė. Mes visi investuosime į sienų apsaugą. Turkija kol kas tik tai kelia problemas, o nepadeda mums jas spręsti. Nes e, Turkija leidžia savo teritorijoje veikti prekiautojams žmonėmis ir jie tiesiog leidžia jiems kirsti savo teritoriją pakeliu į Europą. Be to, Turkija taip pat nesilaiko įsipareigojimų dėl readmisijos. Aš manau, kad mes visi turime ieškoti bendro sprendimo ir nebejoju, kad Europa bendromis jėgomis galės supre, surasti bendrą sprendimą. Dėkuoju toliau, ponia Kiengė. Eh. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes matėme, jog entasis vadovo tarybos posėdis e, pasibaigė ir nebuvo pažengta migracijos krizės e, sprendimo link. Ar iš tikrųjų manome, kad ES e, tikslas iš tikrųjų turi būti išorės sienų stiprinimas ir migrantų srautų sustabdymas? Juk vadovų taryba tiek kalbėjo apie bendrą požiūrį šioje srityje ir kas iš tikrųjų yra ta ilgalaikė politika, kuri leis išspręsti migracijos problemas, kuri užtikrins teisėtą prieigą, taip pat migrantų integravimą e, politinių, ekonominių ir, ir socialinių požiūrių. Europos parlamento pranešimas dėl migracijos pateikė konkrečius atsakymus šioms kylančioms problemams. Mes manome, kad tas bendrasis uh, požiūris turi remtis didesniu solidarumumu ir atsakomybės pasidalyjimu. Pone pirmininkė, jeigu mes nepas, nedarysime pažangos, tai būsime fiasko aukos, tokio fiasko, kokio beprecedentinio, kokio dar nebuvo. Dėkuoju, kolega Hokmark, pusantros minutės. Dėkui. Ačiū, ponė Primke. Mane nustebino tai, kad šiandien nos diskusijos metu mažai kas iš tų, kas pasisako prieš Europos Sąjungą, norėjau iš tikrųjų kalbėti apie realias ES problemas, nes ši diskusija nėra susijusi su ES. Ne, mes, mes kalbame apie Europą, apie Europos ateitį, saugumą, stabilumą, klėstėjimą. Labai tai yra akivaizdu. Putinas, Putino vadovavimo Rusija ėmėsi provokacijų Ukrainoje ir jų galima tikėtis ir kitur. Ir akivaizdu, kad tie euroskeptikai su džiaugsmu padarytų tai, ką Putinas liepia. O mes turime galvoti apie ekonomikos atsigavimą, apie klėstėjimą, o visi, kas sėdi toje pusėje, nenori atviros rinkos. Bet jei mes pažvelgsime į tai, kas šiuo metu vyksta, jei pagalvosime apie tai, kaip galime siekti stabilumo. Putinas artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos šalių problemos pabėgėlių krizę, klimato kaitos politiką. Nemanau, kad e, kas, kam nors atrodo, kad mes galėsime spręsti tas problemas, jei uh, e, e, nes, nesutelksime savo pastangų. Nes jei mes būsime susiskaldę, tai bus naudinga tik Putinui ir, ir toms baisioms jėgoms artimuosiuose rytuose. Aš manau, kad mes turime uh, išlikti vieningi, nes tik tai vienybė yra mūsų stiprybė. Mėlynosios kortelės klausimas, ar priimsite? Na, nenustepčiau, jeigu niekas nieko nenorėtų klausti, kodėl ne. Dziękuję za to, co mówił pan. Na... Dėkoju. Ačiū už tai, ką pasakėte apie, tas, apie tą grėsmę, kur yra Rusija Europai. E, ypač tai daliai, kur yra mano šalis. Jūs sakėte, kad ne žmonės nori diskutuoti apie ES krizės, tačiau labiau to nori interesų grupės ir vyriausybės, kurios toleruoja tokius projektus kaip Nord Stream 2. Mano šalyje ir mūsų šalyje situacija panaši, tad nepeikime viešosios nuomonės, nepeikim žmonių, tiesiog vyriausybės turėtume labiau paraginti reaguoti. Ačiū. Atsakymas. Ačiū. Na, aš manau, kad Europos žmonės prioritetą teikia saugumui ir stabilumui mūsų pasaulyje. Jie nori taikos, tačiau mato grėsmes. Jie nori, kad būtų įgyvendinama klimato ir energetikos e, atsakinga politika. Mes turim spręsti šias problemas, rodyti kelią. Įdomu yra tai, kad šią popietę niekas parlamente nepasakė, kad mes turime spręsti tas problemas e, būdami atskirai. Mes tiesiog pernelik dažnai elgiamės e, atskirai, tuo tarpu, kad turėtume veikti labiau vieningai. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Valenciano, minutė, prašau. Gracias, prezidenta. Dėkoju, pone pirmininkė. Mes daug laiko skyrėme tam, kad e, išvengtume Inės karalystės išeimo iš Europos Sąjungos, kad išvengtume Brexit. Tačiau aš vis dėlto esu nustebusi, kad e, mes mažiau energijos ir mažiau laiko skiriame tam, kad e, kad gintume Europos principus. Turiu galvoje pabėgėlių krizę, nes tai yra tikroji krizė dabar Europoje. Kadangi šita krizė kvestionuoja viską, visą tai, dėl ko mes kovojame ir, ir ką gynėme. Mes e, dėl Brexito, e, užmiršome ES egzitą bei, bei teisingumo principus. Ir pas, paskutinis e, e, kalbėtojas, ponas Ranžel, iki spontaniškų pasisakymų. Pone pirmininkė, aš manau, kad šio vadovų tarybos posėdžio rezultatai, turiu galvoje sustarimą dėl Junktinės karalystės, yra teigiami rezultatai, todėl kad e, pagrindinės ES vertybės e, buvo gerbiamos priimant tą sprendimą ir e, Junktinės karalystės atstovai taip pat galėjo pasakyti, kuo abejoja ir kas jiems svarbu ir E, taip pat apginti savo interesus. Aišku, jokių būdų ES negali kiški, kištis į e, suverenios valstybės reikalus ir daryti spaudimą dėl galimo sprendimo likti ar nelikti ES. Jeigu Junktinė karalystė nuspręs, jog nebenori narystės, tai turės tam tikrų nebepakeičiamų pasiekmių ir e, Junktinės karalystės piliečiai, ir kiti Europos piliečiai turi suprasti, jog yra privalumų ir trūkumų būnant Europos Sąjungos e, nare. Visi turi suprasti, tiek tie, kurie dešinėje, tiek tie, kurie tiek kairėje politinio spektro pusėje. E, esminis dalykas yra tas, jog Junktinės karalystės piliečiai galės suvereniai nuspręsti, ko jie iš tikrųjų nori. Dėkoju. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Yra 14 kolegų norinčių pasisakyti. Aš e, manau, kad e, visi 14 galės pasisakyti, jeigu e, laikysis vienos minutės kalbėjimo laiko galbūt net keletas papildomų. Pone Magenės, dėkuoju, pane pirmininkė. Europos vadovų taryboje buvo kalbama ne tik apie Junktinę karalystę, bet ir apie migraciją, bet kad mes kažkodėl šiandien kalbam vien apie, vien apie Junktinės karalystės referendumą. O aš norėčiau pasakyti, kad e, jei pažvelgsime e, į tai, kad Turkija, Libanas ir e, Jordanija priėmė labai daug pabėgėlių. Taps akivaizdu, kad Europa jų priėmė dar nepakankamai ir aš manau, kad tai yra klausimas, kuriam turime skirti kur kas daugiau dėmesio, nes mūsų piliečiai yra susirūpinę ir dėl to da, kuriamas neigiamas ES įvaizdis. Dėl jungtinės karalystės aš manau, kad mes neturime kištis. Bet vis tiek mes galime išsakyti savo nuomonę. Mes e, turime e, bendrą sieną su Junktinė karalystė, aš atstovauju Airijai. Mums be abejo rūpė, kas vyks šioje šalyje ir mes norėtume, e, kad Junktinė karalystė vis dėlto liktų Europos Sąjungoje. Dėkuoju toliau Nikola Kaputo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sprendžiant migracijos problemas, vadovų taryba teigiamai e, įvertino NATO e, e, karinį buvimą Egėjaus jūroje. Ir Frontexas turi bendradarbiauti glaudžiai su NATO. Bendradarbiavimas su Turkija taip pat yra prioritetinis tarptautinių mastų dalykas. Turime sumažinti nelegalių migrantų skaičių atvykstančių ES iš Turkijos ir turime užtikrinti veiksmų plano uh, veiksmingą įgyvendinimą. Taip pat turime užtikrinti e, kitus įgyvendinimo aspektus ir kovo 7 e, vadovų tarybos posėdis bus esminės e, svarbos, kadangi šitie aspektai labai svarbus, svarbus taip pat Brexit klausimas, nes tai turės įtakos ES stabilumui. Turime uh, dėti visas įmanomas pastangas, kad Junktinė karalystė liktų Europoje, kad būtų daugiau Europos ir kad Europa būtų išgelbėta. Dėkuoju. Panas Marijas Notis, vieną minutę. Dėkuoju. E, Verg valdžiai turkai ir toliau siunčia tūkstančius pabėgėlių e, į Graikiją. Ir Graikija po truputį tampa koncentracijos stovykla, tokia kaip pavyzdžiui Dachau. Labai daug yra veidmainystės perkelimo srityje. Europos Sąjunga e, žadėjo priimti 67 tūkstančius e, pabėgėlių, tačiau kol kas nieko nepadarė. Tie pabėgėliai yra Graikijoje, Graikija traukia pabėgėlius kaip magnetas ir iš Graikijos tie pabėgėliai gali patekti į Šengeno zoną, todėl kad e, gali ten patekti įvairiomis transporto rušimis. Vienintelis sprendimas, kad Šengenas pasinaudotų 72 sutarties straipsnių ir kad būtų saugomos vidaus e, sienos ir kad nebūtų laikomasi dėl viešosios tvarkos sumetimų Dublino 3 reglamento. Pona Izas Kunbel Braudika. Viena minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nuo ketvirto dešimtmečio mes kūrėme Europą. Todėl e, dabar esame sunerime dėl tokio susitarimo, kuris e, lėtina federacinės Europos kūrimą ir e, kuris e, nėra pakankamai skaidrus, nes tame dokumente daugiau dėmesio yra kreipiama į pono Kamerono reikalus negu į Europos ir Europiečių reikalus. Ir e, tuo būdu e, mes tampame įkaitais tam, kad vienos partijos interesai būtų paisomi. Galbūt, galbūt turėtume kalbėti apie e, Anglijos išeimą. O kaip bus su kitomis e, valstybėmis? Nes tas pavyzdys gali paskatinti ir kitas e, valstybės e, išeiti iš Europos Sąjungos. Pone Gonsalės Pinijas, vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, šį savaitgalį pabūdome, žinodami, kad buvo priimtas susitarimas dėl Junktinės karalystės pasilinkimo Europos Sąjungoje, kuris labai daug ką pasako apie Europos Sąjungą. Tai bus Europa, kuri bus kelių greičių, su antrarūšiais piliečiais ir taip toliau ir panašiai. E, bus taikoma visai lės išimčių, kurių reikalavo tie, kurie griebėsi šantažo, kai jiems tai pasirodo esą naudinga. Taigi taryba tik sustiprina neligybę Europos Sąjungoje. Kalbame ne tik apie nevienodą darbo užmokestį, bet kalbame apie e, apskritai e, neligybės didėjimą Europos Sąjungoje. ES rytų, ES valstybių piliečiai, jungtinė karalystė įneša savo indėlį savo, į to šalies ekonomiką, tačiau bus laikomi antrarūšiais. 45 ir 46 svarbus sąjungos sutarties straipsniai turbūt gal nieko nebereiškia, ar ne? Mes žinome, kad šis sustarimas yra ypatingai prastas ir dėl to dėrėtis net sunku būtų. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau pacituoti e, dokumentą priimtą vadovų susitikime. Santykiai tarp uh, e, Junktinės karalystės ir ES bei valstybių narių. Valstybės narės uh, supranta, kad, Euro, kad Junktinė kristinė artės link ES, kad ji turi specialų statusą. Uh, sutartys turės būti pakeistos, kad sustarimas galėtų įsigalioti. Kitaip tariant, sustarime nu, padarytas labai svarbus pareiškimas, tai yra simbolinis dalykas. E, visur kalbama apie glaudesnę Europos sąjungą, apie valstybių artėjimą vienų prie kitų, bet tai atrodo nepalies Junktinės karalystės. Tai yra diskriminacija. Pirmiausia, diskriminuojamos ES vertybės. Ir aš manau, kad visos šalis turėtų turėti teisę, kurios turi vienokių ar kitokių interesų bendratarbiauti, tą ir daryti. Ačiū. Čia Bašogar. Minutė, prašau. Jeigu jis yra mūsų posėdžių salėje, suprantama. Aišku, kad buvo bandoma kalbėti čia apie diplomatinę pergalę. Praėjusią savaitę buvo priimtas sustarimas, kad būtų užkirstas kelias Brexit, bet šis sustarimas kelia susirūpinimu. E, be abejo, nuolaidos palies naujas valstybės nares kurios tikėjosi Europos Sąjungoje kitokios situacijos. Ir dabar pasirodo, paaiš, bandoma bus įrodyti, kad jungtinė karalystė geriau būti ne Europos Sąjungoje. Uh, finansinius ir saugumo iššūkius sunkiau bus atremti. ES turi veikti efektyviau, būti stipresnė. ES svarbu suprasti, kad reikia dabar padaryti viską, kad valstybės narės nepradėtų kiekviena prašyti savo kažkokio specialaus traktavimo. Problemos turi būti sprendžiamos visų kartų, ne kiekvienam pasimant tai, kas naudinga. Ačiū. Dėkoju, kolegė, kolega Lopes Aguilar. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tarybos išvados yra tokios, kai mes atsidūrėme prieš įvykusi faktą. Prastas sutarimas kartais gali būti geresnė situacija negu jokio susitarimo, negu jungtinės karalystės pasitraukimas šiuo atveju. Čia mes nenorime numeneikti pono Kamerono atsakomybės, tam yra bendruomenių rūmai, tam yra jo partija, yra jungtinės karalystės parlamentas. Ir galiausiai sprendimą priims jungtinės karalystės žmonės, spręsti turim ne mes. Mes turime padaryti viską, kad Europos komisija laikytųsi ES teisės aktų, kad būtų įgyventintos susitarimo nuostatos. E, tačiau tai neturi pakengti laisvo judėjimo principui, kuris yra numatytas ES sutartyse. Taip pat nereikėtų, kad ES piliečiai kai iš kai kurių šalių nebūtų traktuojami kaip migrantai atvykę iš viso iš nežinia kur. E, yra visai lė nuostatų, kurių nesulaukiama, nes e, pabėgėlių perkelti žadėta daug, neperkelta visai, tai yra skandalinga situacija. Pone Tomašič, minutė, prašau. Deklaracijos e, padarytos e, vadovų susikime leidžia daryti išvadą, kad ES ir Junktinė karalystė džiaugiasi susitarimu, tačiau uh, Viešoji nuomonė, ypač jungtinėje karalystėje, e, sako ką kitą. Ir tai yra labai svarbus faktas. Net jungtinė karalystė pasiliks ES, mes neturime atsisakyti papildomų mūsų bendrijos reformų. Federalinis modelis, kurį siūlo daugelis deputatų ar valstybių, E, dėje nepasiteisina, jis nepritaikytas nūdienos poreikiams, Moder, reikėtų ieškoti modernesnio modelio. E, nesuklyskime, jungtinės karalystės išlaikymas Europos Sąjungoje nepakeis didž... nuomonės tų jungtinės karalystės piliečių, kurie mano, kad reformos. Mes ir patys laukiame labai rimtų reformos, mums yra reikalingos. Ačiū. Kolega Huntis, minutė. Huntis. το ότι η πολιτική της Κομισιόν είναι υποκριτική, ήταν και είναι υποκριτική στο προσφυγικό του. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Komi komisijos politika e, migracijos rytyje yra veidmainiška. Dabar jūs sakote, jog e, negalite rasti sprendimo Europos lygmenių, spręsdami migracijos problemą. Jūs turite pakankamai galių jūs galite taikyti labai griežtą politiką Europos valstybėms. Tačiau dabar sakote, jog neturite pakankamai galių. Graikijoje yra tūkstančiai pabėgėlių šiuo metu ir jie, jų, jų skaičius didėja Graikijoje. Jie ten lieka ir ką jūs norite atidėti Dublinos 3 reglamento įgyvendimą. Jūs taip pat ėmėtės tokių priemonių, kurios tik tai e, kurios padaro tas migracijos problemas dar sudėtingesnės. Padakis, vieną minutę. Ponas Papadakis. Neturėtume turėti jokių iliuzijų. Būtent dėl to, kad tarybos sprendimai buvo tinkamai įgyvendinti, tūkstančiai pabėgėlių šiuo metu yra Graikijoje. Europos vadovų taryba patvirtino išvadas dar praeitais metais ir dėl to yra stiprinama sienų kontrolė yra e, taip pat e, nuspręsta riboti atvykstančiųjų skaičių ir dabar valstybės narės gali e, atvykti pas mus ir ieškoti savo pigios darbo jėgos. Graikijos suverenios teisės yra pažeidinėjamos, mus provokuoja Turkija. Ir jei Graikijos žmonės ir toliau bus sukaustyti grandiniam. Nieko nepasieksime. Turime kovoti su, sociali, su fašistais. Tik tai taip galėsime įveikti problemas. Pone Spiraki, prašau. Pone viceprezidentė pirmininkė Dombrovski, reikia veikti, veikti bendrai, tačiau iki šiol dėja to nebuvo daroma. O kas dabar vyks, kai bus perkeliami migrantai? Ar ES imsis priemonių atžvilgių tų šalių, kurios e, nesilaiko įsipareigojimų, kurios e, nedalyvauja šiame projekte? Ar bus mažinamos išmokos toms šalims, pavyzdžiui, pagal bendrą žemės ūkio politiką, o kai bus su pasienio kontrolė. Ar ES įveiks tuos nesutarimus, tas problemas, kurias sukelia Turkija. Man atrodo, nebegalima leisti vėluoti, laikas pritaikyti reikalingas priemonės. Minutė paskutiniam kolegai. Um, I'm sure I'm not... Ponas Branan, Aš esu tikras, kad ne tik aš esu, esu susirūpinęs dėl demokratinės e, unionistų partijos pozicijos Šiaurės Airijoje. Kaip ir galima spėti iš šios partijos pavadinimo, jie pasisako už sąjungą su Junktinė karalystė Tačiau jei Jungtinė karalystė pastrauks iš Europos Sąjungos, tuomet Škotijoje bus surinktas dar vienas referendumas, o jei pasi, iš Jungtinės karalystės pasitrauks Švedi, Škotija, tuomet nebeliks Jungtinės karalystės, nebeliks Jungtinės karalystės vėliavos. Todėl aš norėčiau kreiptis į demokratinių jun, unionistų partiją prašydamas juos peržiūrėti savo poziciją, kaip jūs galite pasisakyti už e, sąjungos su Junktinė karalystė ir pritarti tam, kad matų už Europos sąjungos. Dėkuoju toliau, ponia Morvai. Jūs dėl posėdžio vedimo tvarkos norėtumėt pasisakyti. Taip, aš paprašiau žodžio pagal spontaniškų procedūrų pasisa, procedūros pasisa, e, taisyklės labai anksti tačiau man nebuvo sutikta galimybė pasisakyti, kas įvyktų, kaip jūs galite tikėtis, kad šioje salėje kada nors susirinktų daugiau nei 50 žmonių iš 750 kažkiek parlamento narių, jei jūs nesutikite galimybės mums pasisakyti. Mes bandome atsižvelgti į visų pageidavimus, ypač užtikrinti pusiausvyrą tarp didelių ir mažųjų frakcijų. Taigi iš dideliųjų frakcijų kalbėjo trys, iš mažųjų du atstovai, o tie, kurie yra neprisijungę, pavyzdžiui, kolegoms iš Vengrijos, iš tos pačios partijos, aš taip pat suteikiau žodį ir manyčiau, kad jūs puikiai suprantate, kad jūs esate buvote trečioji iš neprisijungusiųjų, kuriai buvo sutiktas žodis, aš manyčiau, kad viską sąžiningai paskirščiau, paskirščiau kalbėjim laiką. Dabar komisaras Dambrovskis kalbės. Jisai apibendrins diskusiją komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėl dėrybų su Junktinė karalystė valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė praėjusią savaitę patenkinti ministro pirmininko Kamerono lūkesčius ir dabar dokumentas yra pasirašytas. Kaip pirmininkas Junkeris pasakė, komisija pasiūlys teisėkuros aktų uh, projektus, kad būtų įgyveninta šitas susitarimas. Artimiausių metų dėl pabėgėlių krizės yra dirbama siekiant e, suvaldyti krizę ir pabėgėlių srautus. Sprendimas gali būti tik tai vienas, bet bet kokiu atveju jisai bus europinis, valstybės narės turi bendradarbiauti ir vykdyti jau e, pasirašytus susitarimus. Visų pirma, reikės geriau valdyti ir saugoti išorės sienas, reikės intensyviau ir sparčiau kuršti, taip, kurti taip vadinamus karštuosius taškus, registracijos centrus. Dėl veiksmų su mūsų išorės partneriais norėčiau pasakyti, kad šita veikla yra labai svarbi, mes bendrabiaujame su Turkija ir kovo 7 dieną vyks aukščiausio lygio susitikimas su šia valstybė ir kalbėsime kartu apie tai, kaip įveikti pabėgėlių krizę. No, jetzt geht's. Äh, Dėkoju komisarui Dambrovskijui. Baigiame diskusiją.